So, liebe Kolleginnen. Gerbiami kolegos, laba diena. Mūsų komiteto posėdėje. Mūsų jau gan nemažai salėje, galbūt bus dar ir daugiau. Taigi, Perkime iš karto prie darbo atvarkės tvirtinimo, atrodo neprieštaravimą, todėl laikykime ją patvirtintą. Pirmininko pranešimai. Džiugu, kad praeitą savaitę pavyko pasiekti kompromisą dėl biocidų reglamento, tai iš tikrųjų stambus teisėkaros veikalas, taigi jis dabar patvirtintas, dabar liko vizo 3 ir V, dėl kurių dar deramasi. Volgan Klins nebėra e, pakaitinis komiteto narys, o Serdžio Košek, nežinau, ar jis yra salėje, tapo mūsų komiteto nariu. Sveikinti kiti tokie pasikeitimai mūsų komiteto sudėtyje. Taip pat turime tam tikrų žinių, kurios veikiau verčia susirūpinti. Pavyzdžiui, gavome informacijos apie tai, kad e, krizė Europoje kelia grėsmę klimato politi apsaugos politikos finansavimui. Na ir atrodo, atsiras spragų finansavime, ypač kai kalbame apie tuos finansavimo, tą finansinę paramą, kurią esame pas, pažadėję trečio, trečio pasaulio šalims. Taip pat yra komisijos ataskaita apie tai, ką reikštų, jeigu ES nevykdytų savo teisėkaros e, akto aplinkosaugos rytyje ir dėl to atsirastų milžiniškų kaštų, pavyzdžiui, e, sveikatos saugos rytyje, aplinkosaugos rytyje, jeigu ES nevykdys tai to, ko, ką ji pati nusprendė. Taip pat turime pasaulinės klimato tarybos pranešimą apie mm, stichinės nelaimės. 2011 metais buvo liudinink, buvome liudininkai tokių stichinių nelaimių ir atrodo jų mastai tik tai auga, tai čia išsiplės greičiausiai tiek sausrų, tiek potvinių, tiek ir liučių padariniai. Na ir dabar trečias darbo atvarkės punktas ir dabar labai malonu pasveikinti už šią sritį atsakingą komisarą, poną Janiką Patočniką. Pone Patočnikai, labai malonu, kad atvykote į parlamento aplinkosaugos komitetą ir norėtų susižinoti, kokiu iniciatyvu bus įmamasi jūsų kruomas rytyje ir be kitako šiandieną kalbėsime apie tausų išteklių, išteklių naudojimą Europą. Tai yra iš tikrųjų e, puikia tema. Ir beje, mes e, jau ir esame parengę atitinkamą pranešimą skirtą šiam klausimui, pranešė autorius Gerben Jan Gerbrandi ir dėl jo diskutuosime vėliau. Jau keletą mėnesių, e, metų kalbam apie tai, kad jeigu norime apsaugoti klimatą, išvengti klimato kaitos, tai reikia tausaus išteklių naudojimo Europoje. Taigi veiksmingas išteklių naudojimas kaip tema, kai iniciatyva jau tikrai mm, būtini, tai sudaro, tai yra ir sudėtinis strategija 2020 elementas ir tai yra veiksm, atitinkama veiksmų plano sudėtinė dalis. Taigi, neaušinčiau daugiau burnos ir iš karto suteiksiu žodį Jums, panė komisarė, paprašysiu pristatyti šį veiksmų planą. On... Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami komiteto nariai. Tiesą sakant, pradedu parlamentinę savaitę, nes rytoj išeisiu į peticijų komitetą, o trečiadienį į ITRE komitetą. Peticijų komitete kalbėsim kitais klausimais negu jūsų komitete, bet ITRE mm, temos yra labai panašios kaip ir jūsų, tai yra resursų taupimas. Aš esu tikras, kad resursų efektyvumo klausimas bus iškeltas ir peticijų komitete. Pradėsiu nuo Viktoro Hugo, kuris kartą yra pasakęs, kad niekas nėra toks galingas kaip pribrendusi idėja turbūt e, prisimenate iš mano klausimo čia prieš dviejus metus, kad resursų efektyvumas yra mano kadencijos prioritetas. Ir per darusius keletą mėnesių mano tikslas buvo būtent e, išaiškinti žmonėms, kas yra resursų efektyvumas, taupimas ir e, skliai ir tai propaguoti. Aš susitikau su ministrais, nevyriausybinėmis organizacijos, akademinio pasaulio atstovais ir akivaizdu, kad tai jau pribrendo laikas taikyti resursų efektyvumo principus. Uh, Gamtos išteklių e, ribotumas yra akivaizdus, todėl juos taupyti būtina. Manau, kad dabar jau pats laikas e, imtis veiksmų. E, mūsų tikslai turėtų skatinti kūrybiškumą, dinamiškumą, inovacijas, originalumą, e, turėtume sukurti geresnės politikas, verslo planus ir taip pastumėti mūsų kasdienybę į subalansuotą ir tvarų e, išteklių naudojimą. Aš žinau, kad prieš mane e, sėdi e, kvalifikuota auditorija ir dauguma jūsų žinote, kas yra tas resursų efektyvumas ar taupimas, apie kurį aš dabar kalbu. Ir turbūt nereikia jūsų įtikinėti, kad e, to tikslo reikia siekti. Žinau, kad patys rengėte savo iniciatyvą e, dokumentą pono Gerbrandi e, inicijuotą ir mūsų tikslas yra įteikinti kitus e, žmonės dirbančius mūsų institucijos ir už jos ribų, e, kad e, pagrindiniai argumentai ir e, praktiniai veiksmai nuves mus teisingų kelių. Mes turim kalbėti apie tai, kaip ir uh, Kodėl turime keisti ES resursų naudojimo e, būdus? Ir šiandien ir rytoj e, mes e, kalbėsime apie tai, kaip, kodėl tai reikia daryti ir paskui kaip tai padaryti. Pirmiausia, paaiškinsiu, kodėl mums reikia naujo ekonomikos saugimo būdo. Pirmiausia, vien praeitą mėnesį gimė 7 milijonai žmonių. 7 milijardai, e, gimėsi, atsiprašau, 7 e, milijardasis žmogus pasaulyje. Ir akivaizdu, kad resursus naudojančiųjų atsirado kur kas daugiau. Negu 60 procentų pagrindinių pasaulio ekosistemų, e, iš kurių tie ištekliai yra imami, jau dabar pradeda sekti arba yra naudojami neefektyviai. Akivaizdu, kad pagal dabartinį verslo scenarijų iki 2050 metų mums reikės tris kartus daugiau išteklių, todėl dirbti taip, kaip dabar nebegalime. Mes e, turime stiprinti ekonomikos augimą, naudodami mažiau išteklių, arba tada tiesiog sumažės mūsų ekonomikos augimas. Visi matome, kad e, prekių kainos didėja ir gamtos išteklių uh, žaliavų kainos kartais mažėja. Tai e, pažvelkime, kas buvo praeitame amžiuje, e, tai, kas buvo iškovota per karus, e, tiesiog um, buvo prarasta per pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį. Jau dabar aišku, kad reikia skatinti Vidutinio dydžio ir didesnės Europos bendrovės, 87 procentai ES bendrovių tikisi, kad e, gamtos išteklių kainos per artimiausius penkerius metus auks. Materialinės išlaidos sudaro daugiau negu 40 procentų, atsiprašau, medžiagų e, kaštai sudaro 40 procentų e, gamybos kaštų, kiti 60 procentų yra susijęs su darbo jėga. Taigi m, mm, akivaizdu, kad e, didėjančios kainos e, yra neišvengiamas reiškinys, bet ir jos ne visuomet atspindi e, to, kokia įtaka yra daroma ekologijai. E, gerai funkcionuojančios rinkos e, neatsvers švaraus vandens ar švarios ekosistemos stokos bendrai. Mes politikos kuriejai turime užtikrinti, kad tie trapus gamtos ištekliai būtų vertinami ir saugomi ir vartotojai turėtų būti pasirengę būtinam e, gyvenimo ir išteklių naudojimo pokyčiui. Jeigu mes e, e nedarysime to, e, apie ką buvo kalbama e, programoje dėl resursų išteklio, tai e, ištek, res, dėl išteklių efektyvumo. Mes e, negalėsime nieko pakeisti. Mes turime investuoti į sprendimus ir į žmonių gyvenimo būdo pakeitimą. Kaip galime išvengti tų apčiuopiamų kliūčių, kurios trukdo e, mūsų vartotojams ir bendrovėms E, pereiti prie naujų įpročių, kaip mes galime skatinti inovacijas, kurios yra reikalingos kai kuriuose sektoriuose, kaip mes galime skatinti e, visuomenės e, paklausą ekologiškiams produktams. E, atsakas į visus tuos klausimus gali e, būti rastas įgyvendinus rugsėjo mėnesį priimtą gamtos išteklių taupimo, dokumen, taupimo dokumentą. E, Išteklių efektyvumas man yra pagrindinis prioritetas, bet galiu pasakyti, kad ne aš pats tą veiksmų planą išteklių taupimui parengiau. Europos komisija e, jį, jį parengė ir visa kolegija patvirtino. Tai yra bendra mūsų visų suderinta misija dėl, vizija dėl to, ką turime pasiekti iki 2050 metų. E, išteklių efektyvumas yra ir Europos struktūrinės ir ekonominės reformos esmė, kai e, kalbėjome apie pagrindinius Europa 2020 strategijos elementus. Taigi e, šis klausimas yra aktualus ne tik ekologijai, bet ir konkurencingumo sričiai. Veiksmų plane yra aiškiai pasakyta, kaip mes galime pasiekti to E, tvarumo ir subalansuotumo siekio, pasitelkdami visus interesuotus asmenis. Galiu perskaityti mūsų sukurtą viziją. Iki 2050 metų ES turės, bus išaugusi ekonomiškai taip, kad e, bus taupomi gamtos ištekliai ir skiriamas deramas dėmesys aplinkai. Bus e, sukurstas aukštesnis gyvenimo lygis su kur kas mažesnėmis aplinkosauginėmis išlaidomis. Klimato kaitos pagrindiniai tikslai turi būti įgyvendinti, biologinė įvairovė e, ir ekologiškas mm, gamtos išteklių naudojimas turi būti, turės būti įtvirtinti. Veiksmų plane yra įvardinta, kokių pagrindinių tikslų turime pasiekti iki 2020 metų. Dėmesys skiriamas trims pagrindinėms sritims, kur gyvename, ką valgome ir kaip keliaujame, kaip judame. Kodėl? Todėl, kad tie, tos trys sritys sudaro 80 procentų e, visų sunaudojamų išteklių. Veiksmų plane yra remiamas visa eilė jau sukurtų e, dokumentų nuo e, e, atliekų tvarkymo iki e, ekonomikos efektyvumo. Ir pirmą kartą čia yra labai aiškiai nurodyti konkretus veiklos sprendimai, kurie yra integruojami į platesnės struktūrinės ir ekonominės programas. Veiksmų plane yra numatyti pagrindiniai veiksmai iki 2020 metų politikos kryptis ir prioritetai, bet ten nėra įvardinta visų detalių, nes dokumentas yra tik 24 puslapiai ir nėra kalbama apie visas iniciatyvas ir teisinius pasiūlymus detaliai. Pavyzdžiui, mes e, kviečiame, kad savartinai iki 2020 metų būtų e, tiesiog sunaikinti. E, turi būti pakeista mokesčių sistema daugiau dėmesio skiriant ekologiniams mokesčiams. Siūlomi konkretus veiksmai ekologiškiams pastatams ir maisto produktams. E, Europa 2020 ragina, kad būtų mobilizuojamos rinkos priemonės. Mūsų strategijoje yra siekiama pataisyti e, rinkos e, trūkumus ir sureaguoti į dabartinę krizę. E, Turime deramai informuoti vartotojus ir gamintojus, kad jie eitų teisinga kryptimi. Nauja politika turi leisti suderinti resursų išteklius, kurie dabar rinkoje nėra pakankamai gerai vertinami. Turiu vanduo, biologinė vairovė ir švaresnis oras. Todėl veiksmų plane yra siūloma mokesčių naštą e, permesti taršai ir uh, Um, neveiksmingam išteklių naudojimui, bet to galvojama apie aplinkai kenksmingų subsidijų panaikinimą. Čia yra uh, prašoma fiskalinio nu, paskatų uh, naudoti resursus efektyviai ir taupiai. Tam, kad išvengtume uh, bumerango efekto, mums reikia priemonių abiejose pusėse. Ir tiekimo pusėje, ir paklausos pusėje. Uh, mes e, turime gaminti suvartodami mažiau, turime gerinti ekodizaino kriterijus. O paklausos pusėje reikia sukurti platesnę, labiau prieinamą ir paprastesnę rinką tvariems produktams. Pavyzdžiui, sudarinant e, Europos ekologinę etiketę arba sutvarkant e, viešųjų pirkimų sistemą. E, atsižvelgiant į ekologinius poreikius. Turime nustatyti labai aiškius kriterijus ir tikslus e, sprend, priimant politinius sprendimus. Matome, kad dabartinis sprendimų procesas jau dabar duoda geresnių rezultatų, tačiau tikslo dar nepasiekim. Todėl veiksmų plane yra siūloma pirmiausia uh, vadovautis resursų produktivumo kriterijumi ir pasinaudoti mūsų gamtiniu kapitalu E, įvardinant e, labai konkrečias taupimo sritis. E, vanduo, anglės dvideginio turi būti išmetama mažiau. Ir taip pat turime nustatyti labai aiškius tikslus atliekų srityje. Ir, tačiau dabar nusistatytų tikslų dar nepakanka. Parengdami veiksmų planą mes pradedame visą apimantį um, įvairias suinteresuotas pusės apimantį procesą, kuris leis sukurti nepriklausomus rodiklius ir tikslus. Sakoma, kad negalima išvaistyti krizės. Dabartinė krizė, kad ir kokia sunki ji būtų, atveria tam tikrų politikos reformų galimybių, kad galėtume užtikrinti tvarę išeitį. Todėl išteklių efektyvumas turės būti e, visapusiškai įtrauktas į Europos semestro programas, kad valstybės narės šį planą įgyvendintų per nacionalinės reformų programas. Kai kurie iš e, tiesioginių prioritetų, kaip aš jau sakiau, yra susiję su tuo, kad reikia panaikinti e, ekologiškai kenksmingas subsidijas ir gerinti, e, griežtinti kriterijus e, išteklių naudojimui ir taršai. E, skatiname inovacijas, e, kad būtų sukurtos reikiamos rinkos tvariems procesams, o valstybių administracijos bus skatinamos e, ekologiškiau naudoti visus išteklius. Biudžeto panaudojimas pagal tam tikrus standartus yra esminis dalykas, Life Plus programa bus įgyvendinama siekiant mano įvardintų anksčiau tikslų ir pirmieji pasiūlymai bus pateikti iš komisijos, jeigu norėsite, galėsiu paskui detaliau juos pristatyti. O kol kas norėčiau tik taip pasakyti, kad būčiau labai dėkingas už jūsų paramą, stiprinant e, mūsų biudžetų e, dalį skirtą aplinkos apsaugai. Ponios ir ponai, kaip matote, mūsų laukia daug darbo. Aš tikiuosi, kad jūs mus paremsite visuomet, ypač gyvenant konkrečius pasiūlymus iškilsenčius e, per likusią mano kadencijos dalį. Baigdamas norėčiau užbaigti e, tą istoriją, kurią e, jau turbūt esate girdėję. Praeitą mėnesį Guardian laikraštis paprašė, kad skaitytojai parašytų laišką kūdikiui, kuris yra septintas, septinta milijardasis. Ir aš perskaitysiu vieną iš jų. Sveikas atvykęs į pasaulį ir atsiprašau už tą betvarkę. Mes e, tau palikom planetą, kuri šyla ir kovoja, e, kad, e, kovoja už visų gyventojų išlikimą. Dar nežinome, kas atsitiks, bet gali būti, kad tavo karta bus arba kuriejai, arba griovėjai. Išsiaiškink, ką sako mokslininkai ir stenkis ką nors padaryti, net jeigu tai bus nedidelis darbas. Ačiū. Ja, e, eh, komisar, lieber Janis Potoč. Pone komisarai, pone Janerkičiukai, Potočnekai, dėkoju už šį, šį įspūdingą pristatymą, kuris m, mm, aiškiai nušvietė, kodėl mums reikalinga m, mm, tausi išteklius naunanti Europą. Jūs kalbėtėte apie Koperniką ir apie ką tikimusi kūdikį, taigi tai rodo e, rūpešių dėl ateities mastus. Na, iš tikrųjų, verta prisiminti, kad tai yra komisijos kaip kolegijos ir ne vien tik tais e, aplinkosaugos komisaro veiksmų planas. Taigi Tai reiškia, jog visa komisijos kolegija yra įsipareikos jo laikytis. Tai yra svarbus aspektas, kai galvojame apie kito, kitų metų biudžetą ir atitinkamų išteklių numatymą, jeigu Europa tai sugebės padaryti. Na, man rodos labai gerai, jeigu ši tema tampa e, savotišku masteliu kai kalbame ir apie Europinį semestrą. Taip pat reikia prisiminti ir septintą mokslinio tyrimų pagrindų programą, kurios galiojimas baigis kitais metais, taigi tai turi taip pat sėti su šiuo veiksmų planu ir kitais elementais iki 2020 metų. Taigi mus tikrai domina ši tema ir pradėkime nuo koordinatorių Richardas Zeberis. Prašau, tris mintis. Dėkoju. Jeigu laikas yra toks e, ribotas išteklius, tai gali mus labiau riboti tam, kad per neklinik neusivilkintų diskusijos. Esi pirmininkas ir tai yra tavo užduotis. Pone pir... komisarė, dėkoju už šį pristatymą. Tikrai puikiai analizė, kurią čia pasidalinote. Ir manau, kad e, susipažinus su šią analizę, kurią iš esmės pritarėme, manau, kad gal nelabai gerai, kad e, viską, viską pažiūrėti iš tokios gan pesimistinės perspektyvos, nes manau, kad kai kalba eina apie klimato apsaugos politiką, kaip tik reikia žvelgti iš optimistinės perspektyvos ir ieškoti tinkamų politinių sprendimų ir e, priemonių. Na, o šiaip yra puiku, kad taus išteklius naudojančios Europos veiksmų planas yra patvirtintas visos komisijos kolegijos. E, Na ir e, manau, kad ypač jeigu pažvelgsime į vidaus rinką, tai čia e, yra daug temų susijusių su šiuo veiksmu planu ir tinkamiausia priemonė tikriausiai būtų reglamentas. Nors vėlgi nuolat tenka konstatuoti, kad e, tvirtiname puikius reglamentus ir direktyvas, tačiau valstybės narės um, pademonstruoja išradingumą, kai bandydamas nevykdyti tų reglamentų ir direktyvų apeidami, apeidamas juos. Taigi aš manau, kad komisija turėtų daug daugiau dėmesio skirti teisės aktų gyvenimui tam, kad valstybės narės laikytųsi to, kas buvo bendrai suderinta. Tai yra labai svarbu. Ir komisija turėtų imtis griežtų priemonių, jeigu valstybės narės nesilaikys prisimtų įsipareigojimų. Na ir Manau, kad direktyva kaip tik nebūtų tinkama priemonė, tinkama teisės akto forma, nes valstybės narės turės galimybę nukrypti. Taigi įgyvenimas ir tie, manau, kad tikrai dar reikia padirbėti. Kitas dalykas yra tai, kad mes e, laukiame direktyvos dėl e, biologinių atliekų, e, patenkančių ir vandenį. Na ir atrodo, komisijos nuomonė šiuo požiūriu šiek tiek skiriasi nuo mūsiškės, tačiau pastarojų metų šitie pa ta, ši tema tapo labai aktualia. Kitas e, dalykas yra tai, kad komisija mm, e, atrodo dabar jau sutinka su tuo, kad regioninės ir žemės ūkio politikos rytyje reikia vadinamojo žalinimo. Ir reikėtų tikrai pripažinti, kad reikia atsisakyti subsidijų, kurios yra žalingos aplinkai. Ir ypač tai liečia vandenį, vandens politiką. Ir ypač tai pasakytina apie tas vietovės, kur trūksta vandens, o dėl vadinamojo to blueprints, tai man atrodo, kad žengėme tinkamų kelių, laukime rezultatų, tačiau buvo radėtos plataus masto konsultacijos su suinteresuotais asmenimis, mes savo ruošų galės, prisidėsime kiek įmanoma, nešime savo indėlį ir aš manau, kad tai bus svarbi priemonė. Taigi, Dar sėki noriu patikinti, kad mūsų komitetas jūs pilnai palaiko ir paraginčiau elgtis drąsiai ir e, priknypti valstybės narės tam, kad jos laikytųsi prisimtų įsipareigomų. Linda McEvan. Your... Ačiū komisarė. Dėkoju už tai, kad pristatėte pasiūlymus. Manau, kad dauguma iš mūsų pritars jūsų, nes čia yra aplinkos apsaugos komitetas. Problema kiek jūsų žinia paveiks e, kitas institucijas. Pavyzdžiui, kolega štai už galvos grėbėsi, kai aš užsimenu apie dėrybas e, su taryba. Pavyzdžiui, dėl elektros įrenginių atliekų. Panašu, kad susitarti, nepaisant visų problemų, su taryba nepavyks. Dėl bendrosios žemės ūkio politikos ir žvejybos reformų. Aš žinau, kaip aktyviai dirba jūsų direktoratas, kad kažkas pasikeistų žemės ūkio ir žvejybos politikoje. Tačiau viskas vyksta kaip ir anksčiau, stengiamasi vilkinti reformas. Taigi noriu paklausti, kaip aktyviai jūs dirbate su kitais parlamento komitetais ir su taryba? Jūs kalbėjote apie tą kūdikį. Šyrit aš Financial Times skaičiau um, straipsnį apie naujas kietasias iškasenas, tokias kaip e, bituminis, smėlis ir taip toliau. Aš noriu paklausti dėl šelfo dujų e, išteklių. Ką komisija dirba šioje srityje dėl šelfo dujų išteklių. E, jūs taip pat kalbėjote apie tą kūdikį ir sakėte, kad jis turėtų kreiptis į mūsų kartą ir gauti atsakymus, tačiau mes tų atsakymų nesugebame suteikti. Ir galiausia, e, apie vieną cheminę medžiagą T, C, E traiklo efelinas naudojamas skėdikliuose. JAV atliktas tyrimas šią medžiagą susiję su Parkinsono lyga. Ta cheminė medžiaga yra dabar svarstama pagal REACH procesą. E, pramonė užsima lobistinę veikla, kad šita medžiaga nepapultų į patvirtinimo procedūrą. Manau, kad jūsų tarnybai vertėtų pasidomėti šią medžiagą ir ryšių su Parkinsono lyga. Taip, triklorretilinas, labai lengvai ištariamas pavadinimas. Komisija, manau, pasidomės šią medžiagą. Ponas Deivis e, užleidžia kalbėjimo laiką ponui Gebrandėjui. Ačiū. Ačiū. Mes e, puikiai tvarkomės su savo laiku. Pratesiu kolegės mintį. Mes aplinkosaugos komitete pritarsime be abejo komisijos pasiūlymams dėl tausaus išteklių naudojimo. Tačiau aktualiau šis klausimas yra ekonomikos klausimų komitete, kad jie šimtų procentų pritartų šitiems pasiūlymams. Panagrinėkime duomenis skaičius, kuriuos komisija pateikė. Tausiau naudojant išteklius mes ir ekonominių požiūrį elgtumėmės labai protingai. Mano parengtame darbinėme dokumente taip pat pateikiama skaičių tai pribloškia. Vien dėl ekonominių priežasčių turėtume tausiau naudoti išteklius. Ir štai koks klausimas komisarui. Šiuo metu patiriame žiaurę ekonominę krizę, ji vis gilėja, atsivertus ryte laikraštį, susidaro įspūdis, kad padėtis vis blogėja. Esu įsitikinęs, kad vienas iš būdų išeiti iš tos krizės yra tvarumas, e, išteklių tausumas, e, tausumas pačia plačiaja prasme. Tik jei Europos ekonomika taps tausesnė, tvaresnė, tausiau naudos išteklius, tik tada mes išeisime iš krizės ir tapsime konkurencingesni. Aš puikiai žinau, kad komisaras sutinka su tokiomis mintimis. Tačiau Ar kiti jūsų kolegos komisarai tuo tiki? Girdėjau gandų, kad e, roadmap dokumentą ketinta atidėti, nes mes dabar patirime krizę. Atvirkščiai turėtų būti. Mes turėtume skubėti parengti gairių dokumentą, roadmap. Mes turėtume skubėti jį parengti. Taigi, sakykite, prašau, ar komisijos nariai ir kai kurios valstybės narės tikrai tiki ekonominę būtinybę tausiau naudoti išteklius. Pirmininkas. Taip. Atskleiskite mum, ar 26 komisarai tiki šiuo principu. Ana Roba. Dėkoju, pirmininkė ir sveikinu komisijos narį ir džiaugiuosi, kad komisijai šis klausimas, tai yra išteklių taupimas, yra prioritetas. Ši savaitė paskelbta tarptautinė kovos su maisto švaistimu savaitę. Ir rytoj mes balsuosime dėl tokio klausimo. E, maisto grandinės efektyvumas, kaip išvengti maisto švaistimo. Tai iš esmės ta pati tema ir aš labai džiaugiuosi, kad ji bus svarstama. E, keliais būdais galima taupyti. Galima perdirbti, galima paversti biodujomis arba kūru, tai atsinaujinantis energijos šaltinis. Man atrodo, teisės aktų turime apščiai. <clears throat> Popieriniai dokumentai tikrai sprendimo mums neduos. Reikia elgtis kitaip, reikia kreiptis į piliečius, juos šviesti, mokyti vaikus, kaip atsakingai naudoti įvairias išteklių rūšis. Nežinau, ar jūs žinote būdą, kaip šią tema sudominti ne tik valstybės, bet ir regionus ir vietos bendruomenės. Pirmininkas. Ačiū Jums ir noriu atsiprašyti, kad garso kokybė šioje salėje yra labai prasta, mes nuolat dėl to dėjojame, bet technikai nesugeba šios klaidos ištaisyti. Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisarui Potočnik už šią temą šioje salėje mums jį labai artima, kaip ir jums. Pagrindinis klausimas - kaip užtikrinti, kad praplėstume šią darbo tvarkę, kad įtrauktume kitus generalinius direktoratus ir kitas valstybės, kad kaip įgyvendintume jau dabar galiojančius ES teisės aktus. Tie rodikliai turėtų būti siejami glaudžiau su bendra ES darbotvarkė ir planais. Aš norėčiau išgirsti jūsų išsamesnę nuomonę štai apie ką. Ar tie rodikliai bus įtraukti į vadinamąją Europos semestrą, nes tuomet jie taptų uh, Europos Sąjungos teisėkuros šerdimi taip ir turėtų būti. Dar vienas klausimas. Mokesčiai. Kai plačiai kalbame apie mokesčius, visi pritarė tam, kad e, būtų pereita nuo su darbu susijusių mokesčių prie mokesčių susijusių su ištekliais. Tačiau e, praktiškai nieko nevyksta. Galbūt reikėtų pradėti renkti išteklių mokesčių direktyvą. Ir trečias klausimas. Dėl biomasės. Tai labai retas išteklis. Vykdome tam tikrą politiką dėl biomasės. Tačiau biomasės naudojimas en energetikos sistemoje nėra pats veiksmingiausias. Paskutinėje stadijoje galima ją sudeginti, tačiau prieš sudeginant galima ją veiksmingiau išnaudoti. Žinau, kad iki šių metų pabaigos mums yra pažadėta pateikti tausumo kriterijus taikomus e, kietai biomasiai, tačiau kol kas jokio projekto, jokio pasiūlymo nepateikta. Dėl to aš skeptiškai vertinu šį klausimą. Gal pasiūlymas bus sukurti vieną bendrą rinką. Vietoj to, kad būtų nustatyti ambicingi tikslai kietai biomasiai. Tvarumo tikslai. Mums reikia tų tvarumo kriterijų dėl biomasės. Norėčiau paklausti, ko galime tikėtis iki metų pabaigos. Ir sakyčiau, kad geriau šiek tiek palūkėti ir parengti gerą pasiūlymą, negu skubėti ir pateikti prastą pasiūlymą. Galhead Florence, dėkuoju, ponė komisarė. Na, man nudžiugino jūsų parengtas dokumentas, bet esu šiek tiek ir nusivylęs. Nes tas dokumentas turi būti labai universalus, visapusiškas Ir e, todėl suprantu, kad pirmoji dokumento versija negalėjote pasiūlyti konkrečių žingsnių. Taip pat esu nusivylęs, nes kai bendrauja kai bendrauju su Europos pramonės e, pagrindinių šakų atstovais, tai jie paplomant per petį ir sako, taip, puiku, darykit kažką tai, bet kai jau konkrečiai prieiname prie tų žingsnių, kuriuos tek žengti ir pramoniai, tai tuomet visi labai nutyla. Na, gavau tik tais visai nesenai dokumentą iš vienos svarbios didelės asociacijos ir jas tą dokumentą skaitant kyla tik daug klaustukų ir labai mažai konkrečių patarimų. Na, o dabar dėl to, ką sakėt jūs, pane komisarai. Na, dėl politinio palaikymo, tai tenka nekarta konstatuoti, kad kolegos e, e, kartais ryštingai pasisako už vieną ar kitą temą, tačiau nededa jokių pastangų, kad būtų išklausyti namuose nacionalinėse ministerijose. Aš pakankamai um, dažnai ir primiktinai kreipiuosi mūsų aplinkosaugos ministrą, bet pavyzdžiui, tie, kurie ypatingai domisi atliekų tvarkymo uh, mintimi, uh, sritimi, tai jie vis dėlto nepakankamai daro sosnėse. Todėl aš norėčiau paraginti, kad komisija elgtųsi ryštingiau ir siektų plat, to plačios paramos ir ne vien tik tais paramos žodžiu, bet ir konkrečios apčiopinės paramos iš Paryžiaus, iš Berlyno ir taip toliau. Taigi, man nedomintų, kaip konkrečiai yra įgyvenmintie patvirtinti teisės aktai. Ir kaip sakė kolega, reikėtų optimistiškiau viską žiūrėti. Taigi, pavyzdžiui, e, dešimt kartų generalinio aplinkosaugos direktorato atstovų klausiu šioje patalpoje, kaip bus konkrečiai gyvenimės teisės aktas, tačiau po to nuleidau rankas, nes visada atsakymas būdavo vienas ir tas pats. Na, o yra atitinkamas pranešimas, kur visiškai neatsižvelgiama. Bet norėtųsi, kad vadovantis asmenės tikrai dėtų pastangų uh, mastytų tokias temas, gilintus jas ir čia pasidalintų savo analizą minčių, mintimis, to pasigendu. Taigi, e, susipažinus su šiuo jūsų parengtu dokumentu, dabar norėtųsi, kad konkrečiai dirbtumėte ties tomis ryptimis, kuriuose galima pasiekti konkrečių rezultatų. Aš manau, kad galima uh, E, pakeisti požiūrį atlikas, pa, galima vengti tų didžiulių savartinių rytų Europoje, vengti atlikų deginimo, kad matome Europo, rytų Europoje mm, ir tvark, tvarkyti išteklius. Na, o Mm, man patinka ir kolegos pranešimas ir aš manau, kad e, tikrai galima bendrai įtobulinti. Pirmininkas kolega buvo dosnus, o šiame komitete kolegos visi yra ryštingi, deda pastangas tiek Briuselėje, tiek ir namuose. Visuomet vadovavome šią prielaidą. Ir viena iš tokių angažuotų kolegų yra Judith Merkis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė komisarė. Dėkuoju už Jūsų pristatymą, o taip pat ir už Jūsų ambicingą ataskaitą. Ir galiu patikinti, kad mūsų komitetas palaikys Jūsų ambicijas, nes mes esame užsimoję nemažiau, galbūt netgi ir daugiau negu Jūs. Taigi, puikia mintis. E, į Europos semestrą įtraukti ir šias temas ir parengti šalių pažangos ataskaitas. Ir norėčiau pasitikslinti, ar tai reiškia, kad perdirbimas ir perdimo e, tikslai bus ataskaitos sudėtinė dalimi. Taigi ar galima tikėtis, kad bus rengiamas kosmetinės ataskaitos skirtos atliekomums? Na taip, jūs dirbate ties atlikomis, bet e, kai konkrečiai dėl tikslų, tai norėčiau paklausti, Ar jūs jau nebekalbėsite vien tik apie išteklius, bet jau persi prie uh, išteklių panaudojimo, žemės, dirvų panaudojimo ir apie konkrečius, ar persi prie konkrečių tikslų? Na ir norėčiau pritarti kolegoms, ypač kolegai Karlui Hansui Florencui, kuris sakė, kad mes palaikomis dėl to, kad reikia uždrausti savartynus. Jau nesikė e, mūsų komitete kalbėjome apie savartinių uždraudimą ir galiu pasakyti, kad dauguma parlamente palaikys šią mintį. Ir jeigu kartą atverite duris, turite ir užverti, nes kitaip niekur nenueisite, tikrai jau netą kryptimi, kurią atkreipėte dėmesį nenoriu čia bar per nelik išsiplėsti kalbėdama apie e, savartinų uždraudimą, tačiau svarbu, kad mes neeksportuotume savo atliekų, konkrečiai elektroninių atliekų. Taigi kaip e, jūs besirūpinsite, kad galbūt e, nebus suformuoluotas konkretus draudimas eksportuoti atlikas, bet galbūt kažkaip bus pasirūpinta, kad vertingos atlikos, kurios gali būti išteklius, ne, iš, bus išvežtos iš Europos. O taip pat galbūt reikėtų daugiau kalbėti apie bioatliekų e, hierarchiją ir apskritai žaliavų kurias galima išgauti iš atliekų hierarchija, taip pat yra svarbus dalykas ir apie tai reikia kalbėti. Ir aš nenoriu, kad čia būtų dabar primiktinai primesta kažkokia privaloma hierarchija, bet galbūt reikėtų atlikti kažkokį tyrimą šioje srityje ir aš turėsiu, ir būtų suformuoluota konkrečių pasiūlymų. Na ir taip pat norėtųsi, kad būtų. Uh, pasiekta rezultatų ir trumpalaikėje perspektyvoje. Na, Na, jūs minėjote um, mokesčius. Mokesčiai nėra trumpalaikė priemonė. Tačiau kaip jūs ketinate pasirūpinti, kad būtų tinkamas apmokesimas šis rytyje, nes norime, kad ir mokesčių politika būtų tvari. Taigi būtų, jūsų, būtų įdomu išgirsti jūsų mintis apie šios dalykus. Dėkuoju, sako pirmininkas. Šią savaitę, vadovaujant Marijo Perilje, veikš mūsų komiteto delegacija į Kantabriją ir Kalabriją. Ir tai kaip tik ten rūpinsimės atliekų klausimų ir grįšime su atitinkama ataskaita. Dabar ponas Arsenijus. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Sveikinu gerbiamo komisijos narį šiame komitete. Tiesa ta, kad e, mes e, pritarėme daugumą jūsų nuomonių, bet aš norėčiau jūs ir pakritikuoti, nors jūs mus ir draugais laikote, bet turiu suprasti, kad mes jūs e, kontroliu, stebime ir kritikuojame. Taip, aš manau, kad tas e, septintas milijardasis kūdikis nesuspės padaryti to, ką reikia, jeigu mes jam nesuteiksim to laiko. Jeigu mes toliau lauksime, tai jis nieko nebegalės padaryti, bent jau dėl klimato kaitos. Ir aš pirmiausia norėčiau pakalbėti apie biologinį įvairovę. Mes įsipareigojame apsaugoti 17 procentų, 70 procentų e, sausumos, nors Europos Sąjunga tą tikslą E, tenkina. Ir iš tų 70 procentų, kol kas tik 70 procentų yra geros būklės. Pagal ES bioįvairovės strategiją sakoma, kad turi dvigubai padidėti pozityvių vertinimų skaičius piliečiams. 50 procentų pozityvių vertinimų skaičius turi išaukti gyvūnams. Net jeigu tai rodo uh, tobulėjimą, gerėjimą, e, tarsi palankus vertinimas e, du kartus išauga. Vis tik tai tik 74 procentai gyventojų ir 25 procentai gyvūnų rūšių bus apsaugoti realiai. Taigi ar jūs įsivaizduojate, kad biologinės įvairovės tikslai tikrai tokiais būdais dirbant bus įgyvendinti iki 2020 metų? Ir kokiu kitų priemonių ketinate imtis? Ačiū. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns. Dėkoju. Visuomet džiugina, kai turime lankytojų, jų šiandieną daug. Pavyzdžiui, Sofija Okoni iš Prancūzijos yra pakvietusi didelę lankytojų grupę, sveikinu jūs. Kita grupė yra Tačiano Zabo iš Rumunijos kvietimu ir taip pat yra 16 vertėjų praktikantų, kurie taip pat seka mūsų diskusiją. Sveikinu ir juos. Toliau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 E, zanima me ocena gospoda komisarja. I wish. The commissioner understands you, but the rest of this uh, whole was very interesting what you have been saying, but nobody understood it. So. Komisijos narys supranta, ką jūs sakote, bet daugiau niekas kitas. Labai įdomiai jūs kalbėjote. Ar yra numatytas vertimas iš slovėnų kalbos? Ne. Nėra. Todėl mes labai atsiprašom, bet jums reikės kalbėti kitą kalbą. Bent jau kol kas vertimo į slovėnų kalbą nėra. Žinau, kad jūs esat, e, jūs galite kalbėti ir kitom kalbom. Thank you. Like the honeybees, uh, yeah. Mm. Two years ago, several. Prieš dviejus metus buvo keletas e, komis, kandidatų į komisarus, kurie kalbėjo apie tai, kad reikia keisti paradigmą Mano klausimas labai bendras. Jūsų nuomonė, kiek mes esame nuėję e, siekiant to paradigminio pokyčio? dabar jau komisija pusę kadencijos atidirbo. Ir kiek e, ekonominė ir finansų krizė įtakoja e, tuos pokyčius. Dvi galimybės iš esmės egzistuoja. Krizės metu yra bandoma išnaudoti tai, kas e, turima rankose ir toliau stengiamasi pritaikyti tų žinomus išbandytus modelius. Tačiau kartais, kai krizė labai, krizė labai įsišaknyja, yra bandoma ieškoti naujų sprendimų, kurie tą paradigmą leistų pakeisti. Jūs minėjote tris dalykus. E, turim galvoti apie tai, kur gyvenam, ką valgom ir kaip judam. Taigi, kiek pasiekta paradigminiuose pokyčiuose šiame kontekste? Ačiū. Much, um, uh... Labai ačiū. Osa Veslund. No here, Bet jos nėra čia, tada Janis Šada. Szépen, elnök úr! Tisztelt biztos úr! Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Jūsų pristatymo pabaigoje minėjote, jog politikoje sprendimus primantis asmenys turės į šias temas gilintis daug intensyviau, o čia turiu konkrečiai galvoje tvarų išteklių naudojimą ir um, tinkamą jų tvarkymą. Manau, kad tiek ekonomikos ekspertai, tiek ir politikai turi gilintis į šią problemą. Vis dėlto neretai tenka išgirsti kritiškumų nuomonių, kad jūsų dokumentai, pozicijos suformuluojami pernelik aptakiai. Iki 2050 metų dar laiko daug ir aš manau, kad turėsime laiko įsigilinti šios klausimus. 2050 e, metais man bus 92 metai, tačiau tikiuosi, kad tik ir jūs ir aš busime sveiki ir galėsime diskutuoti apie šios klausimus. Tačiau būtent dabar jau pribrendo laikas e, sudaryti teigiamų pavyzdžių sąrašą, remtis juo konkrečiai. Štai koks pavyzdys. Jeigu pažvelgsime į tai, kaip yra perdirbamos elektroninės atliekos, kokia yra padėtis šioje srityje, tai pavyzdžiui, Umkor įmonė įsisteigusi Belgijoje turi keletą tūkstančių darbuotojų dirbančių šioje srityje. Arba kitas pavyzdys. didžiausia aukso šachtą e, Švedijoje. E, uždirba du trečdalius savo lėšų neeksploatuodama auksą, nekasdama aukšto, o pavyzdžiui, e, mobilaus ryšio srityje. Praeitį metai buvo katastrofų metai. Vengrijoje. Ir, pažiūrėjau, žinote, tą nelaimingą atsitikimą dėl nuodingo purvo išsiveržimo. Na, o juk Europoje yra tyrimų, e, kurių tikslas yra pasiaiškinti, kaip iš atliekų, iš nuodingojo šlamo išgauti uh, E, titaną ir kitus retuosius metalus, kurie yra ištekliai ir gali būti panaudoti. Jau prieš 20 metų buvo pradėti tyrimai šias rytyje ir aš paraginčiau remtis šiuos tyrimus tam, kad jie būtų užbaigti, kad būtų pasiekti rezultatai ir tokiu būdu galėtume prisidėti prie to, kad būtų sukurtos e, praktiškai panaudojamos uh, Mm, technologijos, kurios leistų perdirbti šlamą ir dar kartą panaudoti vertingas žaliavas. Ir aš manau, kad tokiu būdu galėtume ir piliečiams parodyti, kaip reikia suprasti tą mintį, tai yra tausus išteklių naudojimas. Ir manau, kad žengdami mažus ir didelius žingsnius, derindami juos pasieksime savo tikslų. Fernandės. Fernandės, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbėjau kolegos. Norėčiau užduoti svarbu klausimą. Strategija 2020 yra suformuoluoti penki e, tikslai. Vienas iš jų yra tikslas 2020 ir jis tikrai turi būti gyvendintas. E, Taigi norėčiau paklausti štai ko. Jeigu mes paimsime ir sudėsime valstybių narių tikslus, tai tenka konstatuoti, kad tas bendras sudėtinis valstybių narių tikslas atsilieka nuo europinio nustatyto tikslo. Na, kai dėl tausos energijos naudojimo, tai norėčiau paklausti, ar valstybės narės jau ėmėsi kažkokių grečių priemonių, jei taip, kas padarė ką, kas ko nepadarė, taip, ir kaip pasiekti, kad europiniai tikslai taptų privalomais tikslais. Dar vienas dalykas - atlikos. Esu parengęs pranešimą dėl bio atliekų. Uh, E, dėl jo buvo balsuota birželio 17 dieną ir norėčiau pasidomėti, ar komisija yra numačiusi kokiu nors veiksmu šioje srityje. Bijo atlikos daro 30 procentų visų atlikų. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes rušiuotume atliekas ir dalis atliekų būtų kompostuojama, na, o taip pat galbūt pagalvotume apie tai, kad reikia 38 e, milijardų eurų tam, kad būtų pasiektas šis tikslas, tai norėčiau paklausti, ar e, vis tiek pavyks pasiekti strategijos 2020 tikslų. Taip pat norėčiau sužinoti, kaip net ir nesant, neturint direktyvos, galima būtų e, nustatyti taisyklės, kurios leistų užtikrinti, kad e, būtų kokybiškai kompostuojamos bioatlikos. Tai beveik neįmanoma. Kaip ketinate to pasiekti? Ir paskutinis klausimas iš mano pusės. Ar komisija ketina parengti direktyvą, kurioje būtų aiškesnių ir konkrečesnių taisyklių, kaip kad ragino parlamentas. Pirmininkas, kągi baigime pasisakymų raundą, dar yra du kalbėtojai, Karlas Karšliut ir Anja Melsker. Kalbant apie resursų efektyvumą, sirium, terbium, erbium ir terbium yra traktuojami kaip e, retųjų e, metalų rūdos. Tos rūdos buvo rastos e, Švedijoje dar XIX amžiaus viduryje. O šiandien iškilo o, konfliktas dėl tų mineralų. E, paaiškėjo, kad tų retųjų metalų yra daug kur Švedijoje, bet koncentracija yra nepakankama. Ir jeigu mes resursų nenaudosime pakankamai gerai, tai saugumo politikos klausimai e, taps labai aktualūs. Jeigu mums nepavyks e, išvengti e, resursų švaistimo, tai iškilt daug konfliktų. Tai yra labai rimtas aspektas. Bet yra ir tam tikrų apribojimų. Kokių priemonių mes dabar galėtume imti? Štai ko aš norėčiau paklausti. Kokie mokesčiai būtų reikalingi ir kokie galbūt galėtų būti panaudoti e, tik išgavimo mokesčiai, kad e, bendrovės, kurios tos resursus naudoja, galėtų mokėti. E, ar yra kokie ribit, limitai? Nes e, atrodo, kad automobilis 1940 metais sunaudojo daugiau kūro negu automobiliai dabar dėl inovacijų ir e, naujų arklio jėgos panaudojimo galimybių. E, elektros lemputės lygiai taip pat dabar sunaudoja kur kas. E, mažiau negu būdavo anksčiau. Jeigu mes panaudosime visas naujoves, kad gautume daugiau, o ne e, daugiau sunaudodami išteklių, tai e, galėsim pasiekti kur kas geresnių rezultatų. Taigi, pagrindinis klausimas, kaip galime priversti ekonomiką aukti, nuolant nedidinant e, išteklių sunaudojimu. Jeigu mes norim pasiekti tokių tikslų, kokie yra iškelti dabar 2050 metams, tai mes E, išteklius turim naudoti 50 kartų mažiau, bet e, e, jeigu pradėsim atitinkamus skaičius skaičiuoti etapui po 400 metų, tai paaiškės, kad išteklius reikia naudoti milijonais kartų mažiau. Ar nebus taip, kad mes sukursim dar vieną burbulą, kaip kad buvo nedarbo mažinimo atveju ar kitais atvejais? Mes turim uh, galvoti apie e, tai, ką galėsim pasakyti kitoms kartoms ir dabar jau esančioms neturtingoms pasaulio valstybėms, kurios yra itin skurdžius ir kurioms reikia kažkaip iš tų išteklių išgyventi. Tai yra rimta dilema, kaip galime tai sureguliuoti. Labai rimtas klausimas. Ir e, žinome, kiek e, turime vairiausių priemonių ir galimybių. Dėkuoju, ponė komisarė, ir turiu konkretų klausimą dėl oro kokybės. Na, kiek teko girdėti, ketinate paskelbti 2013 metus oro kokybės metais. Prisimenu ir tas diskusijas mūsų frakcijoje e, dėl e, naujų. E, E, ribų, tai yra smulkių dalelių taršos ir taip toliau. Na ir norime, kad būtų e, kovoma su tarša prie šaltinių ir tam reikalingi atitinkami įstatymai, kaip ir buvo padaryta su IPPC direktyva, tačiau vis dėlto valstybėse narėse miestai neturi jokių šansų laikyti šių nustatytų ribų. E, kyla e, smogai, daug problemų, taigi kreipiausi su jūs raštu ir mane labai domintų sužinoti, ką komisija ketina pasiūly pač peržiūrėdama atitinkamus teisės aktus ir ką komisija ketina daryti, jeigu valstybės narės nesilaikys tų naujų nustatytų e, ribų. Dėkoju. Pone komisarė, daug klausimų, tiesą sakant, susilaukite daug palaikymo. Na ir šiaip e, mūsų e, komitete niekas nėra prieš tausiai išteklius naudojančią Europą. Kyla klausimas, aišku, kaip tai padaryti, e, kokiose sritise, aišku, kokie busimi žingsniai bus žengiami pagal gairių planą. Mačiau, kad jūs daug ką žymėtės, taigi prašau žodis jums. Probably the best would be to start with a general. Uh... Pradėsiu nuo bendros padėties, kaip aš matau dabartinę padėtį ir tendencijas ir po to pereisiu prie konkrečių klausimų. Bendrasis požiūris yra pats e, subtiliausias. Jei prisimintume pasaulio plėtrą 20-ame amžiuje ir po to pažiūrėtume į dabartinį amžių, ypač jei atsižvelgtume į tą faktą, kad ES nepaprastai priklauso nuo importo įvairių išteklių. Importo. Ir jei panagrinėtume kainų pokyčius, paaiškėtų, kad praeitame amžiuje prekių išteklių kainos buvo mažos. Bet pirmasis šio amžiaus dešimtmetis yra visiškai priešingas. E, prekių išteklių kainos šovė į viršų. Ateinant į penkmetį daugelis įmonių tikisi, kad e, žaliavų kainos dar auks. Taigi, štai pas, tokios pasaulinės tendencijos išteklių mes priklausomi nuo importo. Kainos sviruoja. Šiuo metu įmonėse kaštų struktūra yra tokia. Darbo jėga sudaro daug mažesnę dalį kaštų struktūros negu žaliavos ištekliai. Maždaug santykis yra 25 ir 45 procentai. Visą tai įvertinus tausus išteklių naudojimas ateičiai tai ne tik aplinkosaugos klausimas, tai yra esminis Europos pramonės konkurencingumo klausimas. Kai kurios didžiosios ir vidutinio dydžio įmonės tai puikiai supranta jau dabar. Taip sakant, žinia juos pasiekia anksčiau negu kad ją nešantis šauklys įmonės, kurios yra toleregės, jau dabar savo ilgalaikę strategiją kūrė pagal tam tikras mega tendencijas. Ir viena iš tų mega tendencijų yra išteklių taupimas. Štai, štai tokia istorija. Ir rimčiausia problema yra, kaip į mūsų kūriamą politiką įtraukti tų aktyvių pramonininkų balsą. Nemažai asociacijų, kurios atstovauja pramonių, skirtingų pramonės šakų balsui, vadovaujasi sakykime, pasitelkdamos mažiausiai ambicingą tikslą. Jos dažnai stengiasi išsaugoti status quo, bet žiūrint į ateitį, į konkurencingumą, tai visiškai klaidingas kelias. Reikia kovoti su tokiu trumparegiškumu. Išteklių tausumo nepasieksime, jeigu viena ar dvi įmonės tenksis. E, viskas pasikeis tik tada, kai tai taps leitmotyvų visoms įmonėms ir visose srityse. Visose srityse vyksta kažkokie pokyčiai, tačiau tai turi tapti judėjimu. Prireiks e, laiko kantrybės, reikia nurodyti tikslę kryptį, tai yra teisės aktai, standartai, tikslai, pamatavimai, tikslus duomenys, viso to prireiks. Ir būtent su šitais dalykais mes visos suinteresuotos pusės turėtume dirbti. Kolega Doize uždavė klausimą. Manau, kad einame teisingų kelių. Tačiau aplinkos apsaugos komitete pasirodo, mes daug daugiau kalbame apie ekonomikos klausimus, negu kad ekonomikos komitetas kalba apie aplinkos saugos klausimus. Štai tokia realybė. ir toks mano buvo atsakymas kolegoms aplinkosaugos taryboje. Būtent, kad ekofino taryboje daug dažniau turėtų būti kalbama apie aplinkos apsaugą, nes mes, pavyzdžiui, kalbame apie ekonomikos augimą ir darbo vietas. Kai tas balansas išsilygins, mes būsime teisingame kelyje. Krizės metu, žiūrint realistiškai, aišku, sunkiau kalbėti apie aplinkos klausimus nei gerais ekonomikos laikais, bet išteklių taupimas tai tarsi patekimas pro atsarginės duris su aplinkosaugos klausimais į ekonomikos darbo atvarkę, nes tai atitinka jų interesus. Tai ir Europos konkurencingumas, Bet tai taip, tuo pačiu labai svarbi aplinkos apsaugos ateityje dalis. Dėl smulkiausių detalių visų, aišku, nesutarsime, tačiau galėtume sutarti dėl politikos krypties ir dėrėjimo, skirtingų politikų dėrėjimo. Na, o dabar greičiau atsakysiu į atskirus klausimus po vieną. Sutinku su jumis, kad reikėtų teigiamoje šviesoje pristatyti šios klausimus. Ar direktyva reglamentas? Įdomus klausimas. Pats savo dažnai užduodu šį klausimą, ypač kai susidurime su problemomis, kad valstybės narės neperkelia direktyvos į savo nacionalinę teisę taip, kaip turėtų. Pagrindinis atsakymas štai koks. Galime susitarti dėl krypties, tačiau valstybės narės geriausiai žino, kokios priemonės joms pačioms geriausiai tinka. Jūsų užduotas klausimas dažnai darosi vis aktualesnis. Toliau, subsidijos. Jūs minėjote ir kiti kolegos. Jūs pabrėžėte semestro svarbą. Šiandien kaip tik mums išdalyti ekonomikos metinio augimo tyrimo dokumentai. Aš stengiuosi viską padaryti, kad aplinkos apsauga ir išteklių taupimas būtų įtraukiami į tuos dokumentus. Aš dirbu trimis pagrindinėmis kryptimis. Viena - mokesčiai, Ką turiu omenys, sakydamas mokesčiai? Mes nor... Ar, ar tai reiškia e, rekomenduoti valstybėms narėms keisti savo mokesčius, e, su darbu susijusius mokesčius keistis aplinkos mokesčiais? štai ką mes rekomenduojame, kad tai būtų net įtraukta į nacionalinį planą. Nors mes ir nesame tiesiog atsakingi už mokesčius, bet tai yra bendros veiklos dalis. Toliau. Subsidijos. Paimkime tokį pavyzdį. Įmonių automobiliai. Kiek subsidijos išmokama toje srityje Europoje per metus? 54 milijardai eurų. Ir visa tai vyksta kai daugelie valstybių mokesčių situacija labai sudėtinga. Tačiau čia tik vienas pavyzdėlis yra ir kitų pavyzdžių. Taip pat norėčiau koncentruotis į energetiką ir atliekas. Trečioji sritis, kur dedu rimtas pastangas, tai yra vidaus rinkos kūrimas, aplinkosaugos prekių e, rinkos kūrimas, tvaraus, tvarios gamybos ir vartojimo klausimai. Komisija dirbsta kryptimi, aš jau pozityviai tai paminėjau įžangoje savo. Mano svajonė būtų tokia. Oli Ren dabar siūlo e, tokį dokumentą - metinio ekonomikos augimo peržiūra. Ir kitas komisijos narys dalyvauja, bet aš taip pat norėčiau <clears throat> kartu su Olirenu ir Andor komisaru taip pat pristatyti. Kol kas dar nepasiekime to tikslo, bet judame link jo. Toliau. Lindos klausimas. Kiek suinteresuota yra taryba ir komisija? E, dėl žemės ūkio srities, dėl sanglaudos ir žvejybos galime ir čia diskutuoti. Bet e, norėčiau pareikšti, kad komisija neblogai padirbėjo. Pol, tos politikos yra integruotos, bio įvairovės kontekste mes jau taip pat kalbame apie išteklių taupimą, Tas pats apie vandenį pasakytina. Aš vyksiu į įtrę komiteto posėdį, taip pat ketinau dalyvauti konkurencingumo taryboje. Bet nepavyko man nuvykti, keistas atsitikimas, aš dabar čia nepasakosiu apie tai. Taip pat parlamente lankiausi, Žemės ūkio komitete. Mūsų tikslas nebus įgyvendintas, jeigu nekomunikuosime horizontaliai, taip sakant, tarp skirtingų institucijų ir sektorių. Tad manau, kad čia visų mūsų pareiga. Neužtenka izoliuotis savo komitetuose, tarybose, reikia komunikuoti. Taip yra visoje aplinkoje. Jei noriu gerinti aplinką, man teks e, imtis tokių klausimų kaip transportas, energetika, pramonė. Nesidomėdamas visais tais dalykais aš nieko nepakeisiu. Dėl šelfo dujų išteklių mes dirbame su tuo, e, su vandenilio dujomis. Taip pat mes vertiname, koks būtų poveikis vandeniui ir žemės naudojimui. Nagrinėsime poveikį aplinkai. Šiuo metu kitos komisijos tarybos atlieka tyrimus. Taip pat komisija įvertins įvairių chemikalų naudojamų tame procese e, tinkamumą akivaizdu, kad dabartiniai teisės aktai galioja ir šelfo dujoms, kitiems angliavandeniams, vandens direktyva, ryč reglamentas, visą tai galioja. Tik neaišku, ar reikia daugiau reglamentavimo. Mes vis dar renkame žinias, patirtį ir galiu Jūs patikinti, kad mano tarnyba ir aš pats labai atidžiai stebime tą situaciją. Dėl tos cheminės medžiagos patvirtinimo viską patikrinsime, tačiau pirminė mano reakcija yra tokia. Turėtume visi stengtis, kad tas e, sąrašas būtų užpildytas su kolega Tajanį sutarėme, kad kitų metų pabaigoje bus sąraše 136 medžiagos. Rytoj per pietus susitikime aš pramonės atstovams noriu pateikti informacijos, kad jie galėtų planuoti darbus. Kuo greičiau medžiagos bus įtrauktos į sąrašą, tuo bus jiems aiškiau ir geriau. Svarbiausia, yra štai kas. Kai medžiaga bus įtraukta į sąrašą, viskas taps e, aiškiau. Bus aišku, kad tai yra pavojinga medžiaga ir kaip su ją elgtis. Išteklių taupimo gairėse vienas iš tikslų bus būtent toks numatytas dėl cheminių medžiagų iki 20 metų įtraukimo. Toliau kolega klausė apie gairių roadmap dokumento vilkinimą. Nemanau, kad tai tiesa. Toliau ponė Ana Rosbach uždavė klausimą dėl maisto švaistimo. Taip, dirbame su tuo klausimu yra tokia iniciatyva prieš mėnesį mūsų pradėta Generation Awake, pabudusi karta. Ir ji yra skirta jaunimui, jaunoms šeimoms ir manau, kad veikia sėkmingai. Pavyzdžiui, dalyjame parduotuvėse um, maišelius, kurie priverčia pirkėją susimastyti, ką jisai perka, kiek perka gerai informuotas vartotojas yra pats galingiausias ginklas, kurį turėtume išnaudoti savo naudai, kad nebūtų švaistamas maistas. Dėl Europos semestro išteklių apmokestinimo direktyva būtų pernelyg ankstyvas žingsnis, galbūt ateityje, bet kol kas tik tai dirbame dar su tuo klausimu. Tektų tai įtraukti ir į nacionalinės programas. Biomasė. Tai nepriklauso tiesiogiai mano kompetencijos ryčiai, tačiau mes stebime, kad biomasės tvarumo kriterijai būtų nustatyti. Tai komisarės Hedegor ir komisaro Otinger klausimai. Bet mes taip pat labai domimės. Man taip pat labai svarbus švarios, tvarios energetikos kriterijų nustatymas. Kolega Karl Heinz uždavė klausimą. Kodėl pradėjome savo strategiją būtent taip, kaip dabar matote. Prieš metus, dar prieš metus iš viso nebuvo kalbama, kovojama už šią koncepciją išteklių taupimo. Jei koncepcija būtų labai plati, nukentėtų galbūt įgyvendinimas, o kitais aspektais aš su jumis sutinku, kad reikia konkrečiau formuluoti ir prižiūrėti, kaip tai praktiškai įgyvendinama. Septintosios BŽUP programos nereikėtų laukti, reikia dirbti jau šiais metais. Tokių klausimų kaip vanduo, taip pat ekologiško projektavimo direktyva, apie tai kalbėsiu vėliau. Įgyvendinimas. Štai dabar centrinė užduotis. Septintoji programa yra svarbi, taip sakant, pagrindinis tikslas. Toliau, perdirbimo tikslai, kad jie taptų semestro ataskaitos atsiskaitimo dalimi. įvairias ataskaitas teikiame dažnai, turime daug, e, daug duomenų, tačiau ne visi įgyvendina tikslus. Mes dar dėsime daugiau pastangų, kad tikslai atliekų srityje būtų sugriežtinti. E, mes krypstame į tai, kad dar daugiau tikslų ir kriterijų būtų nustatoma. Pavyzdžiui, iki 2013 metų e, esame įsipareigoję turėti dar tikslesnių duomenų. E, savartynų draudimas. E, dabar dirbu su tokiu klausimu, kaip nelegalių savartynų uždraudimas. Kai kuriuose valstybėse vis dar yra rimtų problemų atliekų tvarkymo srityje. Penkios valstybės jau yra pasiekusios pageidaujamą lygį, tačiau ir tose valstybėse yra problema. Kiek atliekų deginama? Deginimas neturėtų tapti pagrindinių būdų arba a, a, antrų būdų kartu su savartinais. Reikėtų koncentruotis į tai, kad atliekų iš viso būtų mažinama arba jos būtų vis labiau perdirbamos. Eksporto draudimas. <clears throat> Siūlome skirti rimtą dėmesį antrinių rinkų plėtojimui Europoje. Imkime plieno sektorių. Jie skundžiasi, kad mes viską eksportuojame. Jeigu būtų antrinės rinkos sukurtos, esu tikras, kad tai būtų rimta paskata pa, palikti prekes čia, ne, neeksportuoti. Žaliavos. Apie tai dar nemastėme. Šiuo metu turėtume skirti tam dėmesio tam, ką minėjo Karl Heinz. Neužmirškite, kad išteklių taupimas tai komisijos pasiūlymas. Vadinasi, turime patraukti į savo pusę valstybės narės. Ir aš manau, kad pavyks ir jūs, parlamentarus, patraukti į savo pusę. Ar tikiuosi, kad tikslai bus įvykdyti? Aš, nu, mes nuolat stebime ar artėjame prie tikslų ar ne. Per pusmetį, aišku, situacija nepasikeis, bet kai kurios priemonės, kurios buvo įvykdytos žvejybos politikoje arba žemės ūkio politikoje, duoda teigiamą efektą. Ar to pakanka, sunku pasakyti. Ko gero, reikės pasistengti dar labiau, atvirai kalbant. Kitų metų darbo e, programoje yra įtraukti teisės aktai dėl invazinių rūšių, svetimų rūšių. Tai dinamiškas procesas. Sunku pasakyti po Nagojos susitikimo praėjus pusmečiu ar metams, sunku pasakyti, ar viską padarėme, ką reikėjo bio įvairovės strategija parengta. Dėl tikslų su taryba susitarėme. Šiuo metu su taryba deriname veiksmus. Atmosfera dėrybų gera. Vienintelė problema tai yra, kaip integruoti į žemės ūkio politiką, į e, žvejybos politiką ar tuos klausimus gali traukti į MFM e, planą. Bet e, man atrodo, tikslus, Nagojos tikslus mes vykdome. Ponas Ader. Aš visiškai pritariu jūsų e, minčiai perdirbimas. Perdirbimas yra labai geras sprendimas, tai geriau nei kasyba, nes tai būtų nesaugu. Gerokai nesaugu. Ir taip pat kenkia aplinkai. Aš sutinku su jumis, kad reikėtų propaguoti mokslinių tyrimų rezultatus, netgi dar vykstančių tyrimų rezultatus, taip pat ir dėl toksinių medžiagų perdirbimo. Um. Ponas Fernandės. Štai ten jis sėdi. E, klausė dėl energijos taupimo. Europos komisija neseniai priėmė atitinkamą dokumentą. Tai e, nėra tiesiogiai mano atsakomybės rytis. Tačiau tas dokumentas turėtų pagreitinti arba bent jau uh, pagreitinti procesus arba bent jau sumažinti čia egzistuojančius skirtumus. Aš jau anksčiau esu sakęs, kad Europos komisija pagalvos apie tai, kaip galėtume pereiti prie privalomus direktyvos. Biologinės atliekos. Apie tikslus jau daug kartų kalbėjau ir paaiškinau, dėl kokių priežasčių mums atrodo čia e, skiros direktyvos nereikia. Tačiau tai nereiškia, kad negalvojame biologinių atliekų tikslų į peržiūrą įtraukti. Tikrai neturiu to galvoje. Apie tai galvojam. Uh, Kitas dalykas, norėčiau pasakyti, kad kai kurios valstybės narės dirba pakankamai gerai šios rės jau dabar. Ir yra parengti visi teisės aktai, kurie kol kas dar nėra gerai gyvendinami ir niekas netrūdo e, toje srityje patobulėti. Ir kaip jau sakiau, dėl tikslų kaip tik dabar svarstome. Karlui atsakymas. Dėl inovacijų. Iš esmės galim dvi atskiras e, linijas išvesti - gamyba ir vartojimas. Gamyboje turim galvoti apie ekodizainą. Reikia daryti viską, kas įmanoma, kad jis būtų taikomas. Aš asmeniškai tikiu, kad ta priemonė yra labai galinga. Žinau, kad yra būkštojančių, kad ekodizainas taps biurokratinė pabaisa, jeigu mes nukrypsime nuo energetikos reisime dar toliau. Tačiau, jeigu pagalvotume apie dizaino etapą. Jeigu jau tada nuspręsime, kokios medžiagos gali būti naudojamos, kaip jos galės būti vėliau perdirbtos, tai jau būtų padaryta labai dėlė pažanga. Ta pati galime pasakyti apie ekoženklinimą vartotojams. Dabar yra visa eilė etikečių, kurių niekas nesupranta. Reikia sukurti tokias etiketės, kurios būtų aiškios ir padėtų vartotojui apsispręsti. Praeitie Inovacijos daug kartų parodė, kad pasiekti galima daugiau negu tikimės. Maltuso ekonomikos teoretikas jau prieš keletą amžių pasakė, kad e, gyventojų augimas turi būti ribojamas. Ir atsirado labai įdomi istorija, kai e, E, arklių vežimai miestuose buvo paleisti. Buvo sakoma, kad tai sukurs miestų tragediją, kad tai bus e, tokia problema, e, dėl kurios sustos gyvenimas ir buvo norima neleisti tokio transporto. Taip pat prisimenu, kad buvo istorijų, kad 92 metais jau bus atsisakytas iškasamasis kuras. E, kaip matom, taip neatsitiko. Bet aš jokių būdų nenoriu pasakyti, kad mes turim neiti tą kryptimį, mes turime siekti ekologinio dizaino, ekologinio vartojimo. Europos komisija tą dabar ir nori pasiūlyti. Ir dar kartą galiu pasakyti, kad mes neturime tikėtis tokio uh, atšokančio kamalio efekto. Komisija siūlys visą eilę priemonių naujų priemonių. Ir e, tik galiu pakartot, kad inovacijos gali mus nustebinti. Reikia tik teisingų signalų, teisingų paskatų. Tada susilauksime atsako. Manau, kad atėjo laikas, kai pramonė reikia aiškaus signalo. Ir tą signalą pramoninkai jau iš savo srities politikų gauna. Dėmesys turi būti perkeltas nuo uh, E, gamybos produktivumo, darbo produktivumo, prie išteklių produktivumo. Ogi darbo produktivumas buvo akcentuojamas ištisus dešimtmečius. Dabar turime eiti prie resursų efektyvumo. Paskutinis komentaras apie oro kokybę. Oro kokybė yra rimta problema. Ir yra daug neišspręstų, klau, ne, neatsakytų klausimų. Uh, Todėl šių metų pradžioje ir aš e, pradėjau tokią diskusiją Europos komisijoje, nes kolegos be kitų savo bendradarbių paramos aš negalėsiu nieko padaryti. Reikia tarti su žmonėm, kurie yra atsakingi už transportą, už žuvininkistę ar už žemės ūkį. Yra pasiektas susitarimas ir mes pasiūlymus dabar tvarkome. Jokių būdų nereiškia, kad e, NOX ir e, smulkiųjų kenksmingų dalelių problemos išnyks, ypač transporto srityje, daugiausia dėmesio skiriame dažniausia matavimams ir realioms emisijoms. Čia reikalai juda į priekį ir manau, kad Mes e, pirmiausia turim galvoti apie sveikatą, apie piliečių sveikatingumą. Tai yra gyvybiškai svarbus aspektas. Pasaulio sveikatos organizacija netgi jau sako, kad šiandien nustatyti standartai turi būti sugriežtinti. Jeigu įvertintume per dešimt metų sukauptas žinias, apie ryšį tarp žmogaus sveikatos ir aplinkos e, kokybės, tai pamatytume, kad reikia imtis labai rimtų pastangų ir reikia sukurti tikrai tvirtą politiką. Net jei yra pažeidimų, mes privalome juos naikinti ir turime dirbti šią srityje. Pone komisarė, žinau, kad jūs tikrai dirbate intensyviai šioje srityje Ir tikrai dabar 30 minutės skiriate laiko mums, per kurias išsamei paaiškinti, ką reiškia tausiai išteklius naudojant Europą. Dėkuoju šias pasangas Nebejoju, kad ši tema yra gerose rankose. Aplinkosaugos komitetas jūs palaiko, jums dabar tenka išvykti į kitas parlamento komitetus ir prašau informuoti ir juos, kad mes daug kalbėjome apie konkurencingumą, apie pramonės šansus Ir tikiuosi, kad, pažiūrėjau, pramonės komitetų lygiai taip pat rūpi e, tvarumas, tasumas ir ekosistemų išsaugomas, kaip ir mums, kaip ten bebūtų. Dėkoju, buvo labai naudinga diskusija. Mes palaikome jūsų pasiūlytą gairių planą ir linkiu geros kloties suderinimo diskusijos. Tai yra komisijos politikos ryčių derinimo kontekste dėkoju. Okay, then we straight away come to the reports. Kągi, siūlau perėti prie Jan Gebbrandi pranešimą skirto tam pačiam klausimui, tai yra tausiai išteklius naudojanti Europą. Na, diskusijos dėl šio klausimo buvo labai išsamios, taigi galbūt dabar dėl pranešimo pavyks jas sutrumpyti, bet dabar paprašyčiau Jano pristatyti savo mintis, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, man neprireiks 32 minučių. E, daug trumpiau pasisakysiu ir pristatysiu pranešimą, tačiau kadangi ši tema yra labai svarbi ir plati, todėl manau, kad tikrai reikėtų nepagailėti laiko ir išsamei apžvelgti šį darbinį dokumentą. Pradėsiu nuo kas e, dienraščio. Pažvelkite šios dienos dienraščius ir visose pirmame puslapyje yra. Uh, E, istorijos pagrindinėse puslapėse apie euro krizę, ekonominę krizę ir taip toliau. Taigi aš manau, kad privalome elgtis atsargiai tam, kad e, dėl ekonominės krizės e, pro mūsų akislis nepraslystų esminiai pasikeitimai kurie kaip tik ir vyksta. Tai buvo minėta um, per pastras valandas. Ateityje Žemė bus 9 milijardai žmonių ir galbūt dar labiau verčia susirūpinti tai, kad vis daugiau žmonių pasiekė vidurinės klasės pajamas. Ir, e, ir todėl, ponė pirmininkė, nors ponas komisaras paminėjo Romos klubą, uh, E, ir paminėjo 1972 metų dokumentą skirtą klimato kaitai, tačiau akivaizdu, kad mūsų planetoje nėra išteklių tie, kad būtų aprūpinti visi žmonės. Ir dėl šių esminių pasikeitimų yra visiškai akivaizdu, kad pasikeis e, ir pati ekonominė sistema, ims trūkti iš žaliavų ar dėl geografinių, ar dėl politinių priežasčių, net apie ir svarbu. Tų žaliavų tiesiog trūks ir tai reikš, kad išauks jų kainos. Esu įsitikinęs, kad dėl ribotų išteklių kaip tik ir buvo duotas esminis postumis žaliai technologijų e, revoliucijų. O kitas dalykas yra klimato kaita ir busimi teisės aktai, kurie yra ir taip pat vartotojų pasirinkimai. Tai štai tai yra tie postumiai, kurie skatina žalę revoliuciją, nes vartotojai, kaip matote, tampa visamoningesni, pasirenka ekologiškus produktus ir įmonės tai vis labiau suvokia. Taigi, formuluodamas klausimą komisarui, norėjau tarsi pasakyti, kad tvarus išteklių naudojimas nėra klausimas, kurį galima atidėti į šalį dėl ekonominės krizės. Priešingai, mes turime labai atidžiai įsiklinti šiuos klausimus būtent dėl to, kad išgyvename krizės laikus. Na ir manau, kad parlamentas, kai kalbame apie tvarų išteklių naudojimą, parlamentas turi pasiūsti signalą ir valstybėms narėms, o taip pat ir komisijai. Tai yra, kad visi turime suvokti, jog padėtis yra kritiškesnė, negu kad visi įsivaizdavome. Na ir atsižvelginti tai, jog tvarus išteklių naudojimas ir ekonominių požiūrių yra labai svarbus dalykas, todėl manau, kad reikia suvienyti jėgas kartu su pramonė ir ieškoti būdų, kaip tvariau panaudoti išteklius, kurti tvariai išteklius naudojančią ekonominę sistemą. Na, nu, mes politikai turime pasirūpinti ir pasiekti, kad e, Europoje ir pramonė ir vartotojai daug tvariau naudotų išteklius. Na, jeigu mes pasižiūrėsime į pramonę ir paklausime jų, ką norite, kad padarytume, tai čia nebus tinkamas metodas. Mes visi sėdame, sėdime vienam vežime ir turime konkrečiai įvardyti savo tikslus siekius. Teko per pasirosius mėnesius daug bendrauti su verslo asociacinėmis įmonėmis ir panašiai. Ir atrodo, kad pramonės atstovai nors ir e, yra gan aktyvų šios rytėje, tačiau vis dėlto neįsivaizduoju konkrečiai, ką reikėtų padaryti. Taigi manau, kad mes, politikai, turime pasirūpinti, kad Europoje vartojimas būtų daug tvaresnis. Na, yra įmonių, kurios daro nemažai, kurios investuoja į tvarų išteklių naudojimą. Jos puikiai suvokia e, šio tvaraus išteklių naudojimo svarbą, nes tai atsispindi ir jų kasdieniuose kaštuose. Tačiau per daug įmonių ir verslo asociacijų, ir be komisaras apie tai, tai kalbėjo. Taigi, dėja, per nelik daug įmonių ir įmonių asociacijų E, kol kas e, nesuvokia visos šios problemos mastų ir per neligina ribotus interesus. Na, ir pavyzdžiui, Kinijos e, taryba dėl klimato kitos paviešino ataskaitą ir ten nurodyta, kad Kinija turėtų gerokai padidinti investicijas į tvarę ekonomiką ir to pasiekoje Kinijoje bus sukurta 9,5 milijono darbo vietų. Aš manau, kad tas pats principas turi galioti ir Europos Sąjungai. Taigi, taigi yra rimtas ekonominis interesas, e, kurio vadovaujantis reikėtų daugiau investuoti į tvarų išteblių naudojimą, tačiau ir didžiojo verslo asociacijos turėtų būti ambicingas. Taigi mums reikalinga pirago ir batago politika, tai yra pirago e, inovacijų politikos rytyje tam, kad būtų kurime geresnė mokslinio tyrimų infrastruktūroje. Galbūt reikėtų steigti daugiau teisinio lankstumo įmonėms tam, kad jos galėtų e, primti e, tokius sprendimus, kurie leistų taupyti energiją žalvas, tačiau taip reikalingas ir botagas, pavyzdžiui, um, mokesčius rytė, jeigu apmokestintume um, taršą, e, netvarų išteklių žaliavų naudojimą, tai tuomet galėtume sumažinti darbo kaštus. Bet mums reikalingos ir naujovės. Uh, Ir aš bijau, kad e, komisija, nustatydama tikslus, yra pernelik lėta. Na, jeigu pažiūrėsime, koks vaidmuo tenka parlamentui, ponė pirmininkė, tai manau, kad e, mūsų parlamentas privalo atkreipti dėmesį, kad šiuos klausimus reikia spręsti skubiai, padėtis kritiška. Išteklių požiūrį Europą yra labai priklausoma nuo žaliavų importo. Ir turėtume dėl to susirūpinti. Na, kai kurios valstybės narės individualiai apsirūpina ištekliais, e, kuria atsargas, tačiau ES kaip visa neprisima lyderio vaidmens. Pavyzdžiui, Vokietijos pramonė elgesi vieningai ir bando pasirūpinti, kad e, būtų užtikrintas retas kad būtų e, e, užtikrintas retųjų iškasenų tiekimas. Tačiau kodėl ES e, to nedaro? Pavyzdžiui, prekybos politika yra jau nebe nacionalinių valstybių prerogatyva, ES prerogatyva, taigi reikėtų konkrečių vieningų veiksmų. Ir paprašysiu kolegų įsigilinti į tas mano pranešimo vietas, kur kalbame konkrečias priemonės, prašyčiau ir komentarų tam, kad visą tai būtų suvesti mano pranešimą. Uh, Pra, priekybos politikos reikaityje tai reikalingų konkrečios priemonės. Buvo patikta diskusijų metu ir klausimų, ir pavyzdžių liečiančių um, atliekų tvarkymo politiką. Ir susitikinęs, kad mūsų atliekų tvarkymo strategijoje pernelyg susitelkti tos dalykus, kurie yra nereikalingi, o ne į tai, kas yra savaime yra geri ištekliai. Kodėl savivaldybės moka įmonėms, kad šios surinktų mm, komunalinės atlikas? Kodėl mm, atsisakoma šių vertingų žaliavų? Priešingai turėtų būti taip, kad atliekų tvarkymo įmonės mokėtų savivaldybėms su komunaliniu atliekų surinkimu. Lygiai tas pats pasakyti ir apie ekologinės inovacijas. Uh, Taigi reikia nusistatyti labai ambicingus um, tikslus ir kriterijus liečiančius ekologinį dizainą. Šiuo metu daug produktų mm, sukurti taip, kad beveik neįmanoma iš jų išgauti tas vertingas išti, e, žaliavas. Taigi mm, ekologinis dizainas yra svarbus dalykas. E, kitas dalykas yra aplinkos žalingos atlikos. Komisaras minėjo, kad 52 milijonai eurų yra išleidžiami įmonių tarnybiniams automobiliams. Jeigu mes tą sumą investuotume į ekologiškesnius automobilius arba automobilius, kurie tarnauja ilgiau, būtų daug, daugiau pasiekta. Naujovės, kitas dalykas. Aš manau, kad reikėtų uh, ieškoti alternatyvų daugeliu tų retų žaliavų, kurios yra ribotos šiuo metu. Uh, Taip pat reikėtų sutelkti ir energiją iš atsinaujančių šaltinių, juolab, kad mes esame labai priklausomi nuo energijos importo. Atsižsakykime biurokratijos. E, šios rytie tai yra labai opus klausimas. E, komisaras kalbėjo ir apie Europinį semestrą šiame tekste ir tai yra viena iš tokių E, tikrai veiksmingų e, ekonominių priemonių, kuriomis galime priversti valstybės narės rimtai pažiūrėti tvarų išteklių naudojimą. Taip pat turėtume pagalvoti ir apie mūsų e, vartojimo įpročius. Aišku, norėtųsi, kad e, vien naujovių pagalba galima būtų pasiekti pakankamai tvarų išteklių naudojimą Europoje, tačiau bijau, kad to nepakaks. Mes turime pasižiūrėti ir mūsų vartojimo įpročius ir, pavyzdžiui, tai apima ir mytybos įpročius. Na, jeigu mes pasižiūrėsimėte į tų konkrečių priemonių sąrašą, e, dėl kurių tai čia kiekviena frakcija turi nešti savo indėlį ir esu įsitikinęs, kad e, strategija bus sėkminga tik tai tuomet, jeigu jie bus įvairių elementų. Taip, turime padėti pramonį tam, kad ši galėtų įgyvendinti naudovės, tam, kad ši galėtų užsitikrinti tiekimą, galėtų dirbti lankščiai, tačiau kita vertus, uh, E, nebijokime tokių temų kaip aplinkai kingsmingos medžiagos ir jų panaudojimas įvairiuose produktuose. Taigi turime žvelgti į abi medalio pusės. Ir nebijokime pasiretoti rankovių ir e, siūlyti tokias priemonės, dėl kurių gal šiaip bijotume. Na, ar čia teiktume, kad esame krizės įkarštėje, ar kaip tik esame e, pramonės revoliucijos pradžioje, tačiau bet kuriuo atveju reikia veikti daug sparčiau negu kad uh, e, likščiol ir greičiau negu kad norėtųsi galbūt tarybai ir komisijai. Ir aš manau, kad mūsų parlamentas kaip tik yra atsakingas už tai, kad šis procesas, tai yra perimas prie uh, E, tvaresnio išteklių naudojimo Europoje procesas būtų daug spartesnis. Na ir norėtųsi, kad kolegos neštų savo indėlį į, į mano pranešimą ir aišku, tikrai tai atsižvelgsiu. Ačiū. Gerbiamas e, vaikų darbo dokumentą. Manau, kad jame yra labai daug gerų elementų, kuriuos galėsime panaudoti galutinėme pranešime. Daug kalbėjote apie įvairias veiklos priemonės ir gairės. Ir visai pagristai išskiriate ne tik pramonę, bet ir vartotojus, kurių e, informatumas apie šią problemą turėtų būti padidintas. Žmonės turėtų elgtis e, ekologiškiau. Nes e, mesgi patys didžiąją dalį savo veiklos uh, materializuojame. Šiai diskusijai lieka maždaug 20 minučių. Kas dar norėtų pasisakyti? Jūs, Judit, aišku, Ivon. Tuo ir baigsim kalbėtojų sąrašą. Pradedame dabar. Pirmiausia, Karl Heinz Fronins, kuris ką tik išėjo, todėl Judit Merkis iškart žodis suteikiamas. Ačiū pirmininkė ir dėkoju vis e, kolegai už puikiai parengtą darbinį dokumentą. Aš labai dėlė dalimi pritariu jūsų idėjoms ir jūsų siekiams, kaip ir Europos komisijo, na, komisijos nario tikslams. Jūs turbūt e, suprantate, kad didžioji dalis e, šio komiteto narių E, tokius patikslus turi kaip ir jūs ir remia jūsų idėjas. Mes jau komisijos nariai patočnik tą sakėme. Pagrindinis klausimas yra kaip, kaip mes išsikeltus tikslus įgyvendinsime. Ir ar tas gairių dokumentas numato pakankamai priemonių tiems tikslams įgyvendinti. Manau, kad čia dar reikės padirbėti, kadangi tų e, gražių tikslų, to patrauklaus horizonto mes visi siekiame, tačiau kaip iki ten nueiti dar neaišku. Norėčiau dar jūsų paklausti, ar nereikėtų šiek tiek geriau sutvarkyti vadinamųjų pirmaujančių valstybių įvertinimo sistemą. Galbūt tos valstybės, kurios yra pažangesnės, galėtų keistis patirtimis su kitomis Aš e, aiškiai matau, kad Europoje yra tokių novatoriškų valstybių grupių, tačiau jų pavyzdžių kitos neseka, nes nėra pakankamai gerai keičiamas informacija. Kita e, sistema - ekoženklinimas. Tiek daug įvairiausių etikečių turime prikūrę. Ir dabar jau pasiekėm tą etapą, kai vartotojas net nebežino, kas yra ta tikroji etiketė. Pavyzdžiui, ta vokiškoji griūne punkt e, etiketė, po kurio laiko buvo dedama ant absoliučiai visų produktų. Ir daug kas galvojo, kad e, ji prarado vertę. Todėl reikėtų vartotojus labiau informuoti, reikėtų surušiuoti etiketes, jų turi būti mažiau. Taip galėsime geriau e, prisidėti prie vartojimo įpročių gerinimo. Visiškai su jumis sutinku, vartotojų elgesys yra svarbiausias e, bū, dalykas, tačiau kaip mes galime tą elgesį pagerinti. Tik informavimo neužtenka ir ženklinimo neužtenka. Turbūt reikia kalbėti apie paskatas. Tačiau čia ES neturi išskirtinių kompetencijų. Kaip e, mes mokesčių klausimą išspręsime, tada kyla klausimas. Aš visiškai jūs remiu e, ka, e, tuo klausimu, kad reikia atsigratyti tų netvarių, nes, ne, ne, nesubalansuotų subsidijų. Bet e, kaip iš tikrųjų galim dirbti ES? Turbūt pirmiausia reikia įvertinti esamą situaciją ir atsikratyti tokio pobūdžio subsidijų. Ir mano klausimas būtų toks, ar tą bandysim padaryti jau šiame pranešime, ar ieškosim kitų darbo būdų. Jūs paminėjote inovacijas, aišku, mes jas remiame ir tai yra labai svarbu. Lygiai po savaitės Europos komisija pateiks e, Horizontą 2020, tai yra didžiulė mokslinio tyrimų ir inovacijų programa. Manau, kad reikėtų pasirūpinti, kad e, jūsų iškeltos idėjos ir tikslai būtų surašyti Horizonto 2020 programoje. Aš jums tikrai padėsiu ir stengsiuosi, kad e, tų išsikeltų tikslų galėtume pasiekti. Beitrag. Ačiū už tą pasisakymą. Dabar e, ponas Eikhud. Ačiū pirmininkė, atrodo, kad diskusija tampa olandiška. E, turbūt tai yra susiję su efektyvu ir inovacijomis. Olandams tie klausimai visuomet labai rūpi, nes čia yra daugybė galimybių ir daugybė iššūkių. Ačiū kolegai už labai gerą darbinį dokumentą. Aš matau, kad jūs čia sprendžiate pagrindinės problemas ir dabar tampa nepaprastai svarbu teikti konkrečius pasiūlymus, ypač iš parlamento pusės. Nes e, e, aš bijau, kad atsitiks taip, kad mes visi susitarsim dėl darbo tvarkės, dėl e, išteklių efektyvumo reikšmės, bet po to visi nusiraminsim ir nebepateiksim konkretaus pasiūlymo. Mano nuomonė, Europos parlamento pranešimas turėtų būti labai aiškus. Komisija ir taryba turi žinoti, kad mes akcentuojame, jog su šia darbo atvarkė mes turim dirbti greičiau, negu kad komisija siūlytų. Rodiklių nustatymas ir tikslų išskirimas yra svarbiausia. Ir jūs savo darbinėme dokumente, e, ponė Gerbrandi, labai gerai tai e, paminite ir tikslus reikia išsikelt iškart. Jie turi būti labai aiškus. Šiltnamio efekto dujos, aišku, bet lygiai taip pat turim išsikelti tikslų dėl dirbožėmio, vandens ir medžiagų naudojimo. Tai turėtų apimti ne tik ES vidaus suvartojimą, bet visą ES gamybą ir vartojimą, skaitant importą ir eksportą. Nes e, jeigu tos rytis būtų paliktos nuo šalyje, tai būtų labai blogas ženklas kitoms pasaulio dalims, nes mūsų prekės yra eksportuojamos už ES ribų. Taigi reikia labai aiškių tikslų dėl dirbožėmio naudojimo, vandens naudojimo ir gamtos e, išteklių naudojimo. Kitas dalykas, e, parlamento pasiūlyme turėtų aiškiai atsispindėti mokesčių pokyčiai. Tai yra nepaprastai svarbu. Pažvelkime praeitį, Europos komisijos narys apie tai ką tik kalbėjo prieš e, pastarųjų, e, per pastarosius porą metų darbo jėgos ištekliai išaugo 200 procentų, o išteklių kainos, žaliavų kainos išaugo tik 40 procentų. Taigi labai logiška yra tai, kad e, mūsų ūkis, pramonė ir verslininkai niekada negalvojo apie žaliavų taupimą. Visą laiką buvo galvojama, kaip darbo jėgą sutaupyti. Todėl atsitiko dabar taip, kad mūsų ekonomika labai dėlė dalimi priklauso nuo žaliavų. Ir dabar e, turim suvokti, kad yra nepaprastai svarbu mokesčius permesti nuo e, darbo jėgos apmokestinimo prie e, žaliavų, med, suvartojimų medžiagų apmokestinimo. Kolegos, apie tai aš jau esu jums šnekėjęs. Mokesčiai turi keistis. Todėl čia sveikiname uh, E, tą pasiūlymą kurti e, mokesčio apmokestinimo direktyvą, nes tai tiesiog išjudins diskusiją. Kitaip mes ir toliau tušiai kalbėsim ir nebus jokių konkrečių pasiūlymų. Labai mielai su jumis, kaip su pranešėjai, bendradarbiausiu ir e, tikimės labai konkrečių pasiūlymų dėl mokesčių, dėl tikslų ir dėl darbo atskirose sektoriuose, pavyzdžiui, atliekų, e, žuvininkystės, žemės ūkio srityje. Apie tai buvo kalbėta, bet e, turbūt svarbiausia bus rasti konkrečius pasiūlymus, nes kitaip turėsim dar vieną gražų pranešimą, kuris e, nuguls į Europos archyvus, bet tai bus tik tai parlamento išteklių švaistimas. Ponas Rosijai. Sì, grazie Presidente, per una volta sono stranamente da... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, išimties tvarka labai pritariu kolegai iš žaliųjų frakcijos, nes jeigu perlenksi lasdą, tai po to popierius bus, dokumentas bus makulatūra. Kaip ten bebūtų pranešėjo, parengtas dokumento projektas yra labai išsamus ir susišaukia su tuo, ką siūlo komisija. Tačiau vis dėlto yra tam tikrų klausimų, kuriuos reikėtų dar labiau panalizuoti. Atkreipsiu dėmesį du, tris dalykus, o po to galbūt dar žaidžiu su kolega galėtume apie tai padiskutuoti. Tačiau, tarkim, jeigu Dokumente kalbama apie tai, kad e, jeigu e, bus gaminami aplinkai palaikus produktai, tai tai turės privalumų ir prekybos požiūrį. Tai čia turiu galvoje ar tik prekyba ES ar ir prekyba su Kinija. Ten viskas atrodo yra šiek tiek kitaip. Matome, kokia ten padėtis e, popieriaus žaislų gamybos rytyje. Ir ten atlikos yra tiesiog išpilamos į aplinką. Galime susipažinti su atitinkama medžiaga internete. Ir gaminant tos gaminius atsiranda daug atliekų ir jos yra tiesiog išpildomas akipės. Ir kaip elgtis tų produktų atveju, ar juos galima laisvai importuoti į ES, ar komisija turėtų imtis e, veiksmų. Tai tikra keulystė kas daroma, gamina tuos produktus, tai pavojinga ir aš manau, kad čia tikrai reikėtų imtis veiksmų. Ir jeigu mes kalbame apie e, prekybą aplinkai palankiais produktais, tai tai turėtų liesti ne vien tik pratybą ES, bet apskritai prekybą pasaulinį lygą. Tai jeigu mes perkame tuos produktus, tai ar mes elgiamės nepalankiai aplinkai, ar kaip čia yra. Uh, Ar lauksime, kol komisija didins galbūt rinkliavas? Ir, mm, pažiūrėjau, jeigu kalbame apie metano naudojimą, tai yra organinė medžiaga, nelabai žalinga aplinka, kaip yra dėl jos. Ir galbūt uh, reikėtų ieškoti kitų energijos šaltinių, neapsiriboti vien tik tais metanu. Turime paremti tokius projektus, kurie leidžia pradėti eksploatuoti aplinkai nežalingus energijos šaltinius. Arba, tarkim, jeigu pasižiūrime į tokius gamybos procesus, kai yra nu, sudeginama mediena, tai aišku, reiškia didelė CO2 tarša, tai yra uždrausti tokią gamybą, uždaryti tas įmonės, kuriam pradžioje buvo suteiktas europinis finansavimas. Taigi norėtųsi, kad šiame kontekste būtų e, bendradarbiam. Ar paskutinis dalykas, ponė pirmininkė? liečiantis gan e, sudėtingus dalykus PM10 ir PM5 um, lakiosios medžiagos. Pavyzdžiui, čia turiu tokį galvoje vieną regioną, kuris yra, yra pramonių požiūrių labai įsivystęs. Ir tas regionas negali konkuruoti dėl tų, palyginant su tais kriterijais, kuriuos minėjote. Čia turiu galvoje taršą kvadratinį kilometrą. Tai, tai tikrai pakenktų uh, Europai. Ir, pavyzdžiui, Medija Rumunija atliko labai gerą tyrimą ir, e, ir nurodė, kad jeigu uh, norėtume pasiekti nustatytų verčių, reikėtų uždaryti visas pramonės įmonės. Jeigu mes pasižiūrėsime mūsų gamybą, o taip pat ir taršą atsirandančią dėl vėjo atnešmas taršos, tai reikėtų tiesiog visą pramonę uždaryti. Pirmininkas, na, nenorime uždaryti visko, norime, kad daug kas išliktų e, švaru ir tvaru. Na ir paskutinis kalbėtojas prieš pasisakant komisijos atstovą yra Richardas Dėberis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mūsų šešėlinis prašinės Karlas Hansas yra išėjęs iš salės, todėl pasisakysiu aš, jeigu kartą kalbame apie tvarų išteklių naudojimą, tai turime nepamiršti, kad tokiu būdu siekiame ir tik, klimato apsaugos tikslų, aplinkos tikslų, taip pat ir ekonominių tikslų. Ir jeigu jūs jau kartą kalbate tuos garsiuosius kainos signalus, tai konkrečiai uh, tie signalai labai akivaizdus. Jeigu sumažėja išteklių, išauga kainos, tai matome pastraisiais metais, tačiau taip pat ir rinkos netlieka savo funkcijų. E, Taigi, jeigu priklausomai nuo to, kokius tikslus pasirinksime, turime pagalvoti ir apie kainų struktūras, ar norime jas įtakoti ar ne. Aš manau, kad tai yra asmeniniai politiniai klausimai, kuriuos kaip tik ir turime spręsti, nes mano manimu yra sričių, kur gali būti siunčiami kainų signalai, kurie ir pasitvirtina. O nors vėlgi yra, aišku, principas, kad geriau nesikištume. O kitas dalykas, kaip pavyzdžiui, tokios rytis kaip švarus vanduo, oras ir taip toliau, tie kainų signalai neturi didelės įtakos ir čia turime veikti kaip teisės aktų lydėjai. Tačiau jeigu kalbame apie švarų vandenį ir orą, tai turime pripažinti, kad Europoje yra regionų, kur padėtis labai smarkiai skiriasi. Tarkim, mes e, išnaudojame 2 procentus vandens išteklių ir jeigu čia ypatingai, e, tai yra mes suvartome tik tais 2 procentus turimo vandens išteklių ir jeigu čia siektume labai veiksmingo e, šio išteklio naudojimo, tai niekas nesupras ir tai visiškai nesusijęs su vandens cheminė sudėtimi ir kokybė, nes E, tiesą sakant, visiškai nėra prasminga riboti vandens suvartojimą. Lygiai tas pats e, reikia, pas, tas pats pasakyti ir apie ekologinį dizainą, negalime viską mauti ant vieno kurpaliaus. Uh, Taigi aš manau, kad reikia tiesiog pasižvelgti padėti tikrovėje ir nepamirškime, kad e, turime pasiūlyti tokių sprendimų, kurie turėtų būti primtini ir gyventams, tai esminis dalykas. Na, jeigu kalbame apie tvaro išteklių naudojimą, tai reikėtų aiškiai atskirti, į kur norime nueiti, kokiu mechanizmu turime, kuris galime pasinaudoti ir taip pat turime nuspręsti, kad ar nustatyti tikslai galioja visiems sektoriams, ar konkretiems sektoriams, ar kažkokiems regionams. Aš manau, reikia e, subtilaus diferencijavimo, nes tik tais tokiu būdu bus pasiektas tas rezultatas, kurio norime. Na, nu, o šiaip e, visi tikslai yra geri, tačiau problema yra de detalės. Na ir manau, kad gerai yra tai, kad komisija atlieka tą derinimą, taip pažiūrėjau, regioninės žvinkystės politikos derinimą, žemės ūkio politikos derinimą ir, e, ir gerai, kad visose šiose strityse komisarai kompetitingi turi labiau atsižvelgti aplinkos sauginius aspektus. Na, o mes kaip parlamentas turime paremti kompetitingus komisarus. Dėkoju. Ir dabar Robin Jieš iš Generalinio aplinkos saugos direktorato pasisakys, prašau. Yeah, thank you, uh, President. I, I would like to... Ačiū. Pirmininkė, dėkoju pranešėjui už puikiai parengtą pirmąjį dokumento projektą. Mes pritarėme ir problemos analizai ir tam tikroms darbo kryptims, kurios yra nurodytos pranešime. Taip pat aš norėčiau padėkoti kalbėjusiems nariams už pasiūlymus. Komisija supranta, kad klausimą reikia spręsti skubiai ir reiškia norą imtis konkretesnių veiksmų, įgyvenimo veiksmų, pavyzdžiui, roadmap, gairių dokumento įgyvenimo. Tas idėjas toliau plėtosime kartu su parlamentu. Būtinybė skubiai imtis veiksmų pabrėžia tai, kad iki 2013 metų reikia nustatyti tikslus ir rodiklius. Ir tai bus pakankamai rimtas iššūkis, tai yra apibriežti tikslus ir rodiklius. Komisija tai suvokia. Mes pasiūlysime tikslus, tačiau reikės atlikti išsamei poveikio analizę, įvertinti poveikį skirtingoms valstybės narėms ir skirtingiams sektoriams, Tik tai visą tai įvertinus galėsime nustatyti tikslus ir rodiklius. Dar sėk Jums dėkoju ir mes su Jumis mielai dirbsime šiuo sudėtingu klausimu. Dėkoju. Kągi, konstatuoju, kad visų pusę e, valandos intensyviai diskutavome apie tvarų išteklių naudojimą. Tai iš tikrųjų esminė tema gerai, kad jie tiek skirime laiko. Ponas Gerbrandė išklausė visas pastabas ir aš manau, kad kit... remiantis tuo, jis toliau dirbs ties savo pranešimo projektu, kurį, aišku, irgi išsamei aptarsime. Ar turėtumėte ką nors pridar... pridurti, jeigu ne, o jei neperduosiu žodį jūsų kaimynui, labai trumpai, ponė pirmininkė. Mm, kolegų pastabos iš ties labai vertingos. Aišku, E, politinės kovos išsiplėsti dėl kainų signalų, tikslų nustatymų ir taip toliau, kaip jau minėjau savo įžangoje. Mm, privalome e, pasiekti kitą politinę spektro pusę, nebijoti pasiraitoti rankovę. Na ir esu. Su įsitikinęs, kad remtis tuo, ką girdėjau, galėsime labiau iškrizalizuoti vieną ar kitą mintį. Ir pono Ekortui noriu e, pasakyti, kad e, ketinu parengti tokį pranešimą, kuriame bus labai konkrečių dalykų. Pirmininkas dėkoju už šias diskusijas ir perimėki prie kitos darbo, kito darbo tvarkės punkto. Tai yra konkurencingos mažo anglės dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukrimo iki 2050 metų. Chris Davis yra pranešimo autorius, jis sudėjo daug darbo ir jau dabar po darbinio dokumento turime ir pranešimą, prašau. Chris Davis. The European Union has no commitment to reduce its CO2 emissions beyond 2020. Ačiū pirmininkė. ES po 2020 metų nėra nusistačiusi jokių įsipareigojimų mažinti CO2 emisijas. Likščiol vadovavomės tarptautiniais sustarimais. O dabar reikia pripažinti, kad tarptautinio sustarimo, kuris, kurį mes įsivaizduojame, artimiausioje ateityje nebus patvirtinta. Klausimas ne tik apie CO2 išmetimų mažinimą. Mes patys sukūrėme maždaug 12 procentų visame pasaulyje CO2 emisijų. Yra ir kitas e, aspektas, tai yra Europa turėtų būti pavyzdys, kaip tai spręsti. Be to mes turėtume suteikti stimulą mūsų valstybių ekonomikoms. Mes turime pasistengti suteikti stimulą Europos ekonomikai, ir nustatyti gairias investicijoms ateityje. Energetikos sektorija visoms didelėms įmonėms e, sukūriama paskata, subsidijos investuoti į atsinaujančius energijos šaltinius, bet didžiulis neiškumas tvyro dėl e, kieto iškasamojo kūro. Šis variantas yra nepatrauklus dėl to, kad reikia pirkti leidimus. Bet juk niekas nemano, kad situacija bus tokia pati ir po 40 metų. Žmonėms kel nerime tai, kad, tarkim, įmonė nusipirks įrangos už milijardą eurų ir po to nenaudos tos įrangos, nes bus įvykę politikos pokyčių. Investuotojams reikia aiškumo. Ir šios gairės gali tapti pagrindų komisijai pateikti konkrečius pasiūlymus ateityje. Šis pranešimas yra trumpas. Aš lauksiu pakeitimų ir pasiūlymų ir juos įtrauksiu. Pramonės komitetas balsuos šią savaitę. Matėjau, mačiau kompromisinius pasiūlymus ir jie formuluojami tinkama kryptimi. Pagrindinės tikslas šito dokumento yra pritarti komisijos gairių dokumentui ir tikslams, kurie numatyti 2030 ir 40 metams. Tikėkime, kad tai taps pagrindu ateities iniciatyvoms. Antra, mes turime e, patobulinti e, emisijų priekybos sistemą tai labai svarbi priemonė, bet jai niekaip nesiseka išjudinti investicijas. E, Anglijos kainos pasiekė naujas žemumas. Investuotojai mane, kad e, kaina bus 30 eurų už toną bet dabar kaina yra 40 eurų už toną. Mes turime numatyti nuolatinius leidimus, nustatyti ilgalaikius mažinimo tikslus. Dabar lygis yra 1,7 procento per metus. Taip, iki 50 metų mes nespėsime pasiekti 80 procentų mažinimo tikslo. Mes nesakome, kad tikslas procentais bus didinamas rytoj. Ne, galbūt 20 metais. Mes turime numatyti, duoti, suteikti tam tikrą tikrumą investuotojams. Paminėsiu kelis kontroversiškus dalykus. Pirmas dalykas dėl ETS - nustatyti tam tikrą žemiausią kainą, minimalų lygį. Komisija labai prieštarauja, nes mano, kad tada bus argumentuojama, jog turi būti ir aukščiausia kaina. Aš nesakau, kad reikia nustatyti kainą tame lygmenyje, kurio tikimės. Tiesiog turime suteikti tikrumo investuotojams, kad rinka nesubliukš, kad jų investicijos neprapuls. Su ETS dirbome daug, tačiau vis tiek ta sistema tikrumo investuotojams nesuteikia. Dar vienas dalykas. Pasiūlymas, kad komisija turėtų nustatyti naujus tikslus dėl atsinaujinančių šaltinių 30 metams. Aš nematau naudos e, atsinaujinančių šaltinių naudojimas vis didėja, tačiau tai brangiai kainuoja biudžetui. Tačiau, nustatydami tikslus dėl atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo, mes iškreipiame rinką. Valstybės narės pačios turi rasti būdų, pasirinkti būdus, kaip mažinti CO2 emisijas. Trečia, neturėtume atmesti jokių būdų skirtų pasiekti savo tikslų. Atominė energetika visada sukelia kontroversijų parlamente. Tačiau tai vienas iš būdų mažinti CO2. Kai kurios valstybės galbūt rinksis tą kelią ir mes neturėtume nurodinėti. Toliau CCS. E, anglės dvideginio surinkimas ir saugojimas po žeme. Sistema e, vis vėluoja, ji neįgyvendinama, tačiau susipažinę su tarptautinės energetikos e, agentūros pranešimais e, padarytume išvadą, kad CCS technologija yra labai svarbi, mes turime ją plėtoti, o ne atstumti vieną pasiūlymą norėčiau pateikti. E, du, dujų elektrinės, joms turėtų būti nustatomas dešimties metų laikotarpis, o po to peržiūrima jų veikla. Valstybės narės galėtų nustatyti, kad jos, tos įmonės privalo taikyti CCS, kad sumažintų CO2 ir tik tokiu atveju joms leidžiama veikti. Aš nesiūlau CCS nustatyti privalomai dujų elektrinėms iš karto. Tiesiog turime nustatyti realistišką tikslą. Jeigu po keliarių metų bus itin plačiai pradėtos naudoti dujos, tai tuomet CO2 gamyba labai padidės mūsų žemynę ir nebus pasiruošta CO2 emisijas surinkti ir vamzdynais perkelti į požeminės saugyklas. Todėl toks reikalavimas įsirengti požeminės saugyklas ir ten CO2 emisijas perduoti turėtų būti nustatomas nuo pirmos dienos. Ir toliau. Anglijas dvideginio nutekėjimas. Nėra jokios prasmės naudoti produktus, kurie pagaminti užsienyje ir sukuriant CO2 emisijas, Juk mes galėtume vartotų produktus, kurie čia e, pagaminti. Tačiau yra kabliukas. Tie, kurie argumentuoja už tai, kad būtų kovojama su CO2 nutekėjimu, paprastai e, jiems rūpi ir kiti dalykai. E, išteklių didėjančios kainos, didelis energijos suvartojimas. Bet ir kiti klausimai. Alium, aliuminio gamintojai sako, kad nemato perspektyvo aliuminio gamybai Europoje. Mes tiesiog nesugebėsime konkuruoti su kitomis valstybėmis, kurios turi natūralių privalumų. Turime užtikrinti, kad būtų kovojama su CO2 nutekėjimu, bet tik tais atvejais, kai tai įrodoma. Taigi, pirmininkė, aš pradėjau sakydamas, kad turime suteikti aiškias gairias Europos investuotojams, kad tai būtų impulsas investicijoms Europoje. Pažiūrėkime į Kiniją, kitas valstybės, jos tiesiog lekia į priekį ir mes apgailėtinai atsiliekame. Sprendimus priimame tarsi kokie sklerotikai. Turime didinti greitį, kad juos prisivytume. Turime Europos ekonomiką kreipti ekologinės ekonomikos kryptimi. Manau, kad visos pasaulio valstybės anksčiau ar vėliau eis tuo keliu. Aš tikiuosi, kad e, parlamente pasiūlymui bus pritarta, kad taryba pritars ir kad e, kovo mėnesį tai taps aiškiamis gairėmis tarybai. Ačiū gerbiamas Krizdeivis. Dėkuoju už šį pranešimą ir įvairiausių elementų susijusių su mažai CO2 išmetančia ekonomika e, pristatymą. E, jūs kalbėjote apie laikotarpį pusėjus šiam amžiui. E, turbūt visi suprantate, kad čia kalbame apie 50 metų politikos laikotarpį. 2008 ir 2009 metais prieš prasidedant visai finansų kriziai mes turėjom realių galimybių. Uh, Tada Europos taryba vienbalsiai visoms 27 valstybėms pritarint nusprendė, kad ES e, nori iki 2050 metų sumažinti CO2 išmetimą e, labai dideliu procentu. Mhm. Nežinau, ar mes dabar priimtume tokią rezoliuciją, jeigu reikėtų ją priimti dabar žinom, kokie dabar vyksta diskusija, kalbama apie išteklių taupimą, 70 milijardų gyventojų skaičių, e, kai kas dabar jau sako, kad 9 milijardai bus ne, ne, neužilgo pasiekti, gyvenimo gerą lygį visi nori turėti. Jeigu tai reikš, kad mes negalėsime išteklių naudoti taip, kaip dabar naudojame energiją, tai e, supraskime, kad reikės pramonės revoliucijos. Tai turim nuolat kartoti. Ne mes vieni tokį pranešimą renkime. Itre Mario Perilio apie tai kalbame, kalba. Jis ateis į mūsų komitetą šiek tiek vėliau. Noriu jam už tai padėkoti. Tikriausiai jis dabar yra pusiauklėje šitre komiteto į mūsų komiteto posėdį. Galiu pasakyti, kad jo pateikti pakeitimai yra pakankamai geri ir kai mes juos visus apžvelgsime, sugebėsime pasiekti gana gerą konsensusą daugelėje sričių. Socialdemokratų frakcijos vardu aš esu šešėlinis pranešėjas, todėl galėčiau jų ir išsakyti keletą komentarų. Na, jeigu norime 70-80 procentų sumažinti CO2 išmetimą, tai reiškia, kad 100 procentų energijos gavyba būtų CO2 požiūrių neutrali. Kris Deivisas įvardė įvairių galimybių Na ir atrodo, kad labiausiai buvo pritarta tam, kad to tikslo geriausia pasiekti, jeigu bus energija, išplėsta Europos gavyba iš atsinaujančių energijos šaltinių. Na ir pagal tuos scenarius Europai iki 2050 metų e, pavyktų apsirūpinti energiją iš e, atsinaujančių šaltinių. Kitas dalykas yra energijos, brandalinės energijos išplėtimas. Išpl Na, tai yra kontroversiška tema, e, e, nuomonės įsiskiria dėl investicijų, dėl saugos aspektų ir taip toliau. Uh, Na, o kitas dalykas tai yra vadinamasis CCS, CO2 surinkimas ir saugumas, taip pat kontroversiškas klausimas. Per vasaros atostogas nepatingėjau nuvažiuoti Mongstat, Norvegijoje. Na, o Norvegijoje yra didžiausia bandomoji įmonė kur, ir įvairios energetikos įmonės ten kaip tik bando uh, tuos metodus, e, tai yra kaip surinkti ir išsaugoti CO2. Ir mane šokavo tai, kad jau vien bandomosios įmonės yra milžiniškos, o jeigu tai bus įgyvenim praktiškai, tai, na, tai tikrai poveikis bus baisus, baisus ir bus kaštai. Taigi, manau, kad turėtume palaikyti energijos iš atsinančių šaltinių tikslus iki 2030, 40 ir 50 metų. Suteiksiu žodį e, dar Peteriui, dabar periname prie Peterio Lyzė ir taip, e, veiksmingas svarus energijos naudojimas, tai yra iš tikrųjų sritis, kur yra milžiniškas potencialas ir jis susišaukia su tvariu išteklių naudojimu. Na, priekybos e, taršos leidimų sistema pasitvirtino, neveikia taip, kaip e, buvo tikėtasi, tačiau Krisdeivas Raš e, Bruselėje parlamento restorane dalyvam bendroje vakarienėje ir kolega vienas sakė, kad tai yra tiesiog rinkos priemonė ir jeigu prasideda recesija, tai tuomet kaina e, gerokai smunko, jeigu būtų ekonominis pakilimas, kaina išauktų. Taigi turėtume pasižiūrėti, kaip, komisija, kaip politika galėtų įsikišti. Galbūt reikėtų įsikišti ne per rinkos mechanizmus, o pripažinti, kad buvo per daug uh, Mm, išduota nemokamų sertifikatų ir jie turėtų būti paimti iš rinkos, nuo minimali ir maksimali kaina. Tai, tai yra tiesą sakant aspektai keičia kenkintis šios priemonės taikymui, nes priemonė turi pasitvirtinti rinkoje. Ir aš manau, kad tiesiog problema yra tai, kad buvo išduota per nelik daug nemokamą sertifikatų ir turime dalį šių pašalinti iš rinkos. Na, jeigu mes padidinsime kainą, tai tuomet e, kils e, viena problema, kuri e, ir bus įvardinta pranešime skirta energetiniam skordui. Taigi, turime atsižvelgti ir tuos visuomenės sluoksnius, kurie yra neturtingesni, turi mažiau pinigų. Ir manau, kad e, prie, politika turi kaip tik ir sukurti posumių paskatų tam, kad ir neturtingesni, neturtingesniems visuomenės sluoksnėmis klimato kaitos politika būtų įperkama. Kris Deivis kalbėjo apie CO2 nutekėjimą. Ir Vokietijoje yra tokių pramonės šakių, šakų, kai kuriuose gaminamas plienas, aliuminis, varis. Jau mano rinkiminė apygarda yra dvi atitinkamas gamyklas. Tai yra vadinami monoproduktai, kurie turi atitinkamą kainą pasaulinės rinkose. Jeigu tavo produktas yra pigesnis negu pasaulinė kaina, gali parduoti, o jei ne, tai tuomet tikrai reikia pasukti galvą, kaip parduoti savo produktą. Ir aš nebejoju, kad Europos interesas yra išlaikyti šią pram, šias pramonės šakas Europoje ir neleisti, kad jūs išsikeltų Kiniją, Saudio Arabiją ir kažkur kitur, nes tai tikrai būtų kenksminga aplinkai. Tačiau e, reikėtų pasižiūrėti, ar šios, šių pramonės šakų skundai yra pagristi. Ir pritariu tam, kad reikėtų paraginti komisiją viską išanalizuoti ir parengti atitinkamas ataskaitas, kurios ir nušviestų padėti konkrečiose sektoriuose. Ir e, taip pat reikėtų, kad komisija nurodytų, kaip galėtų padėti e, politiką atitinkamuose paketuose, tai jau buvo padaryta. Ir beje, pramonė yra svarbus veiksnys, tačiau e, ETS apima tik, tačiau pramonė yra tik, tik 40 procentų visų tas iš taršos atsiranda pramonės rytyje. Reikia nepamiršti ir tokių kitų sričių, kaip kad žemės ūkis, transportas ir panašiai, namūkis. Kitas dalykas yra tai, tai yra Montrealio e, protokolas, jis dėja per nelik trumpai paminėtas vienu sakiniu pranešimi. Montrealio protokolą aptarėme tuo metu, E, kai, ir jeigu FCKV taip skaudžiai atsiliepia tai klimatai, tai tai turime kalbėti ir pranešime. Dėkuoju, Krisai, labai malonu su tavim bendradarbiauti ir, ir nebejoju, kad parlamentui pavyks bendromis e, jėgomis parengti gerą pranešimą. Prieš tai dar Richardas Zyberis. Pone pirmininkė, Na, atrodo, kad šiandieną labai e, lankščiai interpretuoja teisę pasisakyti ir pasisakoma frakcijų vardu, pasisakau kolegus iš mano frakcijos vardu, kurio šiandien nėra, na, bet kadangi esi šešėlinprinčiais, pilnai tave palaikau. Na, kaip ten bebūtų. Norėčiau pratesti tavo mintį, paskutinę mintį, tai yra nuo vadinamojų F dujų. Uh, Jeigu mes nieko nedarysime, o beje komisija e, nurodė, kad jį ketina pateikti pasiūlymą dėl e, F dujų išmetimo ribojimo, tai jeigu nieko nedarysime, tai tuomet 2050 metais e, 40 procentų klimatą konšių dujų būtų vadinamos F dujos. Ir tai rodo, jog šis sektoris yra labai svarbus. E, Na ir visai makroekonomikai kaštai būtų nepernelik dideli, jeigu būtumėm griežtesni F dujų atžvilgių. Taigi aš manau, kad turėtume jau vien dėl kaštų sumetimų e, keisti padėtį. Ir aš manau, kad tai yra vienas iš būdų, kuris leistų e, lengviausiai pasiekti rezultatų. Dar viena uh, bendro pabudžio pastaba iš mano pusės visai neseniai skaičiau vieno JAF mokslininko e, straipsnius. Jis yra didelis klimato apsaugos šalinkas ir jis buvo paklaustas, ką jis galvo apie ETS. Ir jis nurodė, kad ETS ragino įdėkti tie žmonės, kurie tiesą sakant tikėsi, kad ETS sistema žlugs. Jeigu mes pasižiūrėsime į ETS sistemą, tai iš tikrųjų e, nedaug trūko, kad ši rinka griūtų. Ir jeigu mes tai būtume įdėgę CO2 mokesčių, tai tai būtų buvo veiksmingesnė priemonė. Taigi, siūlyčiau susipažinti straipsnių. E, jis yra geras, tačiau atrodo, tas prekybos sistema nele, neleido mums taip valdyti rinkos, kaip tikėjomės. Taip pat norėčiau priminti, kad 2010 metais CO2 išmetimai visame pasaulyje išaugo 5,3 procentais. Ir jeigu viskas tęsis taip kaip likščiol, tai problema iš tikrųjų bus nevaldoma. Aš manau, kad turime nepamesti šakių šių faktų, jeigu kalbame apie tikslą 2050 metai. Ir ne visai pritariu tavo vertimui, ponė pirmininkė, dėl valstybių e, narių e, vadovo ir e, pasiryžimo prisidėti prie mūsų tikslų. Vienintelis privalomas dalykas, ką mes turime, tai yra ta sistema ir 2020-2020 tikslai, bet jeigu yra E, nustatomi kažkokie tikslai, kai jau niekas nieko nebegali padaryti, tai politinių požiūrį tai nėra geras dalykas. Ir aš manau, kad e, turėtume bendrai galvoti, kaip pasiekti tos mažai CO2 aplinkai išmetančios ekonomikos. Ir pagalvokime, ar tas ir naštos paskirsimas yra tinkamos priemonės ir galbūt ilgalaikėje perspektyvoje per mokesčių signalus, per kainų signalus, per mokesčius galėtume daugiau pasiekti. Bet mes nesame vieninteliai pasaulyje. Ir jeigu pabranksta Europoje gamyba, tai, tai iš karto turi pasiekmių. Taigi, turime pagalvoti, kaip apriboti šį fenomeną, nes kitaip ir prarasime ir darbo vietas, ir pakenksime ir klimatą. Taigi kartu su komisija turėtume pasižiūrėti, kokie kai, kaip dabar bus, kai nebebus e, gratis, nemokamai duodami, išduodami taršos leidimai, kai pasikeis padėtis ir ar tikrai tuomet ta sistema bus prasminga. E, juolab, kad žinome, kad e, neįmanoma priimti didžiųjų, didžiausių teršėjų. Ir panadiurich e, irgi vardė aiškių dalykų. Na, o mes kol kas pasilikime prie ETS, mes esame prieš naujus privalomą pobūdžio e, tikslus, nes tai reikia užtikrinti tam tikrą planavimą, e, aiškumą. Pasižiūrėkime, kaip veiks bartinė patobulinta ta sistema, o po to pasižiūrėkime, ką reikia daryti, kad pasiektume tų pagidautinų efektų. Tačiau planavimo saugumas yra vienas iš svarbiausios elementų. Na, o kokia technika po to laimės, ar čia CCS tai yra CO2 surinkimas ir saugumas. Na, mes žinome, kokiu čia yra pavyzdžių. Norvegai teigia, kad pas juos pasitvirtinta sistema, pas mus yra skeptiškai viskas žiūrinama, nes sakyčiau, reikėtų ne iš karto raginti dėkti tuos garsuosius kainų signalus. Nes, tiesą sakant, kol kas labai nus, nes nelengva nusakyti ir vardyti galimas pasiekmes. Taigi mes pritarėme tam, kad reikalinga prasminga sistema, tačiau prieš pradedant galiausiai svėgėti tą sistemą, jau vėl pradėti viską stabdyti, tai nėra labai geras dalykas. Thank you, Chairman. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, kad suteikėt man žodį. Ir pirmiausia, aš noriu padėkoti Krisui iš viso širdies už padarytą darbą šią temą. Jis e, labai daug energijos skyrė tam klausimui, organizavo visą eilę renginių, klausimų. Uh, ir visas partijos buvo pakankamai gerai atstovaujamas visose diskusijose. Atrodo, kad vis pranešėjas labai norėjo su visų partijų šešėlės pranešėjais aktyviai bendradarbiauti. Mano frakcija iš esmės čia jokių problemų nemato. Mes sveikiname mintį suorganizuoti ilgalaikį veiksmų planą CO2 išmetimams sumažinti. Manome, kad tai atneš ekonominės naudos, ekono, e, ekologinės stabilumo ir investuotojų pasitikėjimą mumis. Be to sutinku su tarybos rezoliucijos išvadomis. Svarbu, kad valstybės narės parengtų plėtros strategijas, e, mažinant CO2 išmetimą ir mažinant kaštus. Labai svarbu duoti aišku signalą verslininkams, investuotojams, kitoms suinteresuotoms pusėms, nes tolesnis dėlsimas ir e, veiksmų stabdymas atneštų tik papildomų išlaidų. Galvojant apie konkrečius tikslus 20 procentų 20 metais, 60 procentų 40 metais ir 80 procentų 50 metais, E, galiu pasakyti, kad mes tokių tikslų siekį remiame, tik jeigu bus laikomasi bendrųjų susitarimų ir kai tai leidžia aplinkybės. ES te sudaro mažiau negu 10 procentų pasaulio CO2 emisijų. Mes vieni visų klimato kaitos problemų neišspręsime. Iškyla grėsmė, kad mes padarysim didelę žalą savo ūkio konkurencingumui, jeigu nustatysim tokius griežtus reikalavimus ekologijos požiūriu. Richardas apie visą kitą kalbėjo ir aš su sutinku visiškai panašiai. Turime būti itin akylus, kurdami naujus teisės e, aktų tikslus turiu galvoje teisės aktus susijusius su anglės dvideginio nutekėjimu. Taip pat turime suprasti, kad darbo vietos yra iškeliamos iš ES. Buvo paminėtas aliuminio sektorius. Man tas sektorius yra labai arti širdies, nes tik praeitą savaitę mano regione labai didelis aliuminio perdirbėjas pasiskelbė, kad uždaro savo veiklą. Ir viena iš pagrindinių priežasčių buvo ta, kad jie tampa nebekonkurencingi dėl to, kad reikia tenkinti visą eilę ekologinių reikalavimų keliamų ES ir Junktinėje karalystėje. Junktinės karalystės nacionaliniuose teisės aktuose. <clears throat> Žinoma, poreikis aliuminio ES išlieka. Tas aliuminis dabar bus gaminamas kažkur kitur ir atvežamas atgal į ES. Tai yra tipinis pavyzdys, kaip CO2 išlakos yra perkeliamas už ES ribų. Aš e, manau, kad dėl to mūsų problemas gali tik dar labiau pagilėti. Ir taip atsiranda dėl to, kad mes uždedame papildomus kaštus savo bendrovėms. Panašiuose kaip aš regionuose dirbantis parlamentarai labai aiškiai žino, kad e, įmonės fabrikai susiduria su sunkumais dėl e, naujų teisės aktų. Ateityje mes e, stengiamės uh, padėti tokioms bendrovėms ir padidinti jų konkurencingumą. Todėl aš labai žiūriuosi, kad Krisas ir kiti kalbėtojai labai daug dėmesio skiria tokiam CO2 išlakų perkelimui už ES ribų. Aš nesutinku su Kriso argumentu, kad daug kas perdeda, sustiprina tą grėsmę. Aš manau, kad ta grėsmė yra reali. Ir jeigu toliau bus keliami tokie reikalavimai, tai CO2 išmetančios pramonės šakos tiesiog išsikels už ES ribų. Dėl pranešėjo pasiūlymų susijusių su CO2 e, sugavimu ir saugojimu. Aš e, sakyčiau, kad reikia elgtis labai atsargiai, kuriant planus dėl ateities energijos mišinių. E, Anglės dvideginio sulaikymo technologijos, sugavimo technologijos dar nėra pakankamai išbandytos. Jos skamba labai kaip labai perspektyvios, bet turėtume būti atsargesni dar, jeigu formuluojame politiką, galvodami apie technologiją, kuri nėra pakankamai išbandyta. Uh, E, brandolinė energija, kita yra labai aktuali tema šioje srityje ir aš norėčiau pasveikinti Kris e, Deivis to požiūriu, jis atrodo šiek tiek pakeitė savo pozicijas pastaruoju metu, dar prieš keltą metus jis sakė, kad, angli, kad brandolinė energija negali būti plėtojama, o dabar jisai suprato, kad ji leidžia labai ženkliai sumažinti anglės naudojimą. Aišku, tokie įvykiai kaip Fukushima reikalauja, kad mes labai kruopšiai vertintumėm saugos pusę. Tačiau e, mes tikimės, kad e, sauga bus užtikrinta ir brandolinė energija toliau išliks pagrindinis energijos šaltinis Europoje. Kitas dalykas - pasiūlymai dėl e, emisijų priekybos sistemų. Aš suprantu, kad jas reikia peržiūrėti, jeigu norime pasiekti išsikeltų tikslų. Skatintume tolesnės diskusijas dėl emisijų priekybos sistemų e, performulavimo. E, nuskeliamos priemonės turi būti proporcingos ir negalima trukdyti mūsų ūkio atsigavimui, kurio visi taip siekiame ES ir norime, kad ekonomika atsigautų netolimoje ateityje. Noriu padėkoti Krisui už visą padarytą darbą ir dėk, tikiuosi toliau su ateityje su juo aktyviai dirbti. Dėkui, pirmininkė. Thank you, Mr. Chairman. Pana Saikut, ačiū ponė pirmininkė. Visuomet E, smagu girdėti, kad Junktinės karalystės koalicijos partneriai e, dirba vienoje gretoje. Bet viskas tvarkoja. Atrodo, kad toriai džiaugiasi, kai libdemai eina jų kryptimi. Atrodo priešingai, kai e, procesas vyksta, tokio džiaugsmo nematome, bet žinome, kokia yra koalicija Junktinėje karalystėje. Mažai e, CO2 išmetanti ekonomika. Čia įdomu pastebėti, kad praeitą savaitę Tatena, Tarptautinė energetikos brandinės energijos agentūra, pabrėžė, su kokiomis didelėmis problemomis mes jau dabar susidarėme ekonomikoje ir kaip mes tas problemas sprendžiame. Labai daug kas e, e reiškia didelį nepasitenkinimą, kai žalieji pradeda šnekėti apie įvairiausias priemonės. Dabar atrodo, kad Atena, kuri nėra žaliųjų e, institucija, e, irgi kartoja, kad reikia keisti gamybos metodus, nes kitaip iki 2050 metų 90 procentų prieinamo anglės dvideginio biudžeto bus suvartota dabartinės pramonės infrastruktūros. Aš cituoju Tateną, turbūt šiandien jau visi uh, galės patikėti, kad Tatena e, skelbdama tokius griežtus pareiškimus spaudai yra teisi. Ir tikiuosi, kad tie pranešimai leis prisidėti e, prie įvairių e, galimybių energetikos rytyje, ne tik brandolinių. Kitas dalykas, kai kalbam apie būsimų veiksmų reikšmingumą, Aš šiek tiek nustembu girdėdamas, kad vėl kalbama apie emisijų priekybos sistemas. Ponas Weberis sakė, kad sistemos nereikia keisti tol, kol ji dar neįsibėgėja. Tačiau aš galiu aiškiai ir e, tvirtai pasakyti, kad kai jau ta sistema pradės veikti, Ponas Zieberis sakys, nereikia jos keisti, kol ji funkcionuoja. Visuomet galime rasti priežasčių kažko nekeisti sakoma, kad nereikia keisti taisyklių per varžybas. Ir praėjus dviejiems metams jūs tokios pat pozicijos tebesilaikote. Aš melai palauksiu jūsų protokolo. Taigi, prieš naudodamasis tokiu argumentu, gal vis tik pagalvotumėt, kad būtų gerai pagalvoti apie taisyklės, kurios bus pradėtos taikyti nuo 2013 metų, nes, kaip žinia, 13 metų sausio pirmą dieną prasidės pirmasis etapas. Po, ir antros, po pirmo ir antrojo etapo mes jau labai daug ko išmokom ir pasinaudokime tuo, ką išmokome prieš pradėdami trečiąjį etapą, tai yra kitais metais tas trečias etapas prasidės. Taigi reikia diskusijos apie 20, 2020 metus, nes kitaip sukursim tokį veiksmų planą, pagal kurį 80 procentų bus pasiekta 2050 metais, bet e, 20 metais tik 30 procentų išliks. Visi turim pripažinti, jeigu sutinkame, kad 40 procentų bus 2030 metais, tai kam tada reikia įsikibus tų 30 procentų laikytis 2020 metais. Tai, nėra, jau, tai neturi jokios prasmės. Visi puikiai žinote, kad uh, E, Galima energijos efektyvumą taip pat e, pakoreguoti. Kolegos žino, kad aš rengiu pakeitimus šiam energijos efektyvumo pranešimui, kad tas pranešimas būtų griežtesnis. Ekodizainas yra labai svarbis rytis, bet turbūt ji per daug subtilis rytis. Reikėtų šnekėti šiek tiek atviriau ir tiesiau. Bet kita vertus, emisijų priekybos sistema turi būti pakeista prieš 2013 metus ir mes žinom, kaip tą reikėtų padaryti. Mes e, turim nepamiršti, kad šis tas yra atidedama. Mes e, matom, kaip žmonės pradeda diskutuoti, kai kalbam apie CO2 nutekėjimą. Bet jeigu e, dabar nuvyktumėm, pavyzdžiui, į mano valstybės plieno gamyklas, tai pamatytumėm, kad jie dabar visai kitokias technologijas naudoja plienui gaminti. Ir sakom, kodėl taip? Jie sako, dabar jau išbandome naujas technologijas, kurios išmeta kur kas mažiau CO2, nes reikia galvoti apie klimato kaitos politiką. Tai vietoj to, kad tos bendrovės vertintų savo patirtus nuostolius, jos taip pat galvoja ir apie naujoves, apie inovacijas. Tas inovacijas mes galėtume parduoti ir už ES ribų ir galėtumėm gauti naudos iš to. Tai yra labai svarbu, dėja aš niekad iš konservatorių pusės tokių dalykų negirdžiu. Dėl anglės dvideginio sugavimo ir saugojimo technologijų. Labai sunku kalbėti, kai pranešėjas yra šios ryties specialistas, bet aš pabandysiu dabar įtikinti Krisą. Dabartinėme etape mes e, svarstome E, šią temą, kai mūsų gamyklos išmeta labai daug e, CO2. Bet mes sakome, kad e, ta anglės sugavimo ir saugos sistema bus parengta 2025 metais. Todėl aš sakyčiau, kad tą sistemą reikėtų taikyti tik tai tose pramonės rytise, kur e, yra išmetama nemažai CO2, pavyzdžiui, plienos rytyje, nes ten e, daug naudojama anglės. E, pirmininkas bando priversti kalbėtoją kalbėti trumpiau. Ir e, jeigu pagalvotume apie emisijų priekybos sistemų um, sukūriamas įplaukas, tai reikia suprasti, kad jos turėtų būti panaudotos, tengiantis sumažinti CO2 išlakų skaičių. Reikia investuoti ne tik į naujas technologijas, bet ir e, CO2 mažai išmetančių technologijų skatinimą. Tada mes pereisime prie tos mažai anglės dioksido išmetančios ekonomikos. Ačiū pirmininkė už laiko skirimą. Taip, nes jau vėluojame, o pasisakyti dar daug noriu. Vesio Slundput. Grazie Presidente. Beh, allora qui sì che rischiamo di scrivere una risoluzione libro dei sogni, perché effettivamente. Ačiū. Nenorėčiau, kad rezoliucija būtų kažkokiu pasvarstymų rinkinys. 50 metai tai netokia toli perspektyva. Nors, aišku, galbūt ir sunku numatyti, kokie bus nustatyti tikslai po Kyoto antrojo sustikimo. Europos komisija teigia, kad pats laikas mm, Europoje apsispręsti. Galbūt dar yra komisijos atstovas čia, būtų gerai išgirsti jo nuomonę. Ką komisija galvoja apie tokį dalyką, kad ES vienašališkai įsipareigotų siekti tam tikrų tikslų. Kiti svarbus klausimai tai yra anglės dvideginio surinkimas ir saugojimas. Bet e, yra ir pavojų, pavyzdžiui, jeigu saugykla būtų įrengta po jūros dugnu, žemės drebėjimo atveju viso, visos tos dujos išsiverštų. reiškiamas nerimas taip pat ir dėl kainų dempingo ir nesažingos konkurencijos iš trečiųjų šalių. Čia galima pradėti kalbėti apie dempingą aplinkos saugos e, srityje. sutinku su pranešėju, kad turime suvokti pavojus, pavyzdžiui, gamyba, gamybos perkelimo pa, pavojus. Gali e, patvirtinus tam tikras iš šių priemonių energetikos sektoriui gali kilti tam tikrų problemų. sutinku dėl mokesčių. Kol kas mes apie tai tik tai kalbame. Pavyzdžiui, apie baudas trečiosiam šalims, jeigu jos nesilaikys susitarimų. O dėl spekulacijų CO2 leidimais nustatytas minimumas, bet turėtų būti nu, nustatytas ir maksimumas, siekiant išvengti spekulacijų. Toliau pakeitimas. Taip pat ponas Deivis labai įdomų pastebėjimą pateikė, raginčiau pranešėją aiškiau pasisakyti apie finansinės nuobaudas. Pirmininkas, prašyčiau laikytis dviejų minučių li limito, nes liko dar vienas klausimas. Dėkuoju Kris Deivis už pranešimo projektą ir manau svarbu yra tai, kad pramoniai suteiktume ilgalaikę perspektyvą ir tam, kad jis suvoktų, jog po 2010 metų mes tęsime savo darbus ir 2030 metų tikslai, mano manimu, yra svarbiausi, nes laiko iki, to, iki tos datos nėra gan daug. Todėl labai svarbu, kad aiškiai apibrėžtume e, mūsų tikslus ir padarytume tai kiek įmanoma greičiau. O kai dėl CO2 kainos, tai manau, kad reikėtų labai atidžiai čia pasižiūrėti. Ir tai problema ne vien tik tais investicijoms, jeigu ši kaina ilgai nebus žema, bet Mes jau esame suplanavę, kaip panaudosime įplaukas iš tų taršos leidimų prekybos ir e, tam, kad galėtume pasiekti kitų savo tikslų. Ir jeigu tų įplaukų nebus, tai žlugs visa strategija. Ir todėl norėtųsi, kad komisija konkrečiai nurodytų, ar ji gali kažką konkrečiai pasakyti apie CO2 kainą po 2013 metų, kaip veiks mechanizmas, kaip tie sertifikatai, kuriuo šiuo metu yra e, pigus, gali būti panaudoti per kitą, kitame etape. Galbūt e, komisija galėtų šiek tiek prognozuoti kainas. E, CO2 nutikimas yra labai svarbus dalykas ir manau, kad turėtume išsaugoti Europai aliuminio pramonę. Todėl labai primiktinai raginu kad reikia nusistatyti 2030 metų energijos gavybos iš atsinaujančių šaltinių tikslą. Tai yra labai svarbu, jeigu norime užtikrinti saugų planavimą. Ir beje, dėkoju Kris Deivis už tai, kad jis taip atsižvelgia į įtrę komiteto kompetencijas ir norėčiau, kad kai kalbame apie veiksmingą energijos panaudojimą, tai būtų gerai, jeigu tampriai bendradarbiautume su ITRE komitetu. Ir būtų gerai, kad ir dar sekretariatai susišiektų ir viskas derintų. Ačiū. Thank you. Next speaker is Pirillo. Grazie, Presidente. Io faccio solo un breve. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau tik trumpai pakalbėti. ir pasakyti apie įtreko nuomonę, dėl kurios bus balsuojama trečiadienį. Mes nepasiekėm bendros ar pozicijos susitarimo. 11 bus pakeitimų ir vadovaujantis 50-uoju straipsniu Europos parlamentas turi išskirtinę kompetenciją šioje srityje. Pasiekėme visai gerą rezultatą, e, kuriam pritarė didžioji e, dauguma mūsų. Aš manau, kad ponas Deivis atliko puikų darbą. E, mes rengėme susitarimą su Junktinėmis Amerikos valstijomis E, prieš keletą metų ir dabar aš galiu pasakyti, kad tas susitarimas yra visapusiškai gyvendamas valstybėse narėse. Aš šitą norėčiau pasakyti dėl e, anglės dvideginio sugavimo ir saugojimo. Manau, kad čia reikėtų daugiau įvertinimų, e, turėtume pagalvoti geriau apie emisijų priekybos sistemą. Mes žinome, kad dar yra silpnų vietų šioje srityje. Ir reikia aiškiai nustatyti, kokia yra anglės dvideginio tonos kaina. Pramoninkams turbūt kur kas naudingiau dirbti pagal dabartinę sistemą, negu kad iš naujo investuoti į uh, mažai CO2 išmetančias technologijas. Europos komisija e, atliks visų sektorių, visų segmentų e, nuseklę analizę prieš pradedant ETS sistemos trečiąjį etapą. Ir E, į tai įeis ir galimų e, veiksmų, galimo veiksmų plano naujas įvertinimas. Ačiū turiu pane Gutierės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, nebandysiu viską apibendrinti, bet man atrodo, kad taip atsitinka, kaip visose dokumentuose Nenu, ir norėčiau sklaidyti tas iliuzijas, kurių turi nemažai kolegų. Čia turiu galvoje e, išlakų mažymą iki 2020 ir 30 metų. Mane stebina tai, kaip tvarumo dvasia kuri turėtų e, galioti tarp teisėkuros institucijų, nes iš, kaip į ją nesižvelgia nei komisija, nei mes. Dėl to atsiranda nemažai frustracijos, nes leidžiame direktyvas, kurios neįgyvenimas, nors yra nemažai puikių iniciatyvų, kurios leidžia sumažinti klimato kaitos poveikį ir nepasinaudojame tomis e, iniciatyvomis, nes savo teisės aktuose sutelkime vien tik tais į pramonės taršą. Taigi norėtųsi, kad būtų vieną dieną sušauktos diskusijos, kuriuose būtų apžvalgta visa padėtis, nes dabar daugelis šalių išgyvena krizę ir e, savivaldybėms galbūt lengviau paremti tokią politiką, kuri neįtraukta į klimato kaitos e, darbo atverkę, nes ta darbo atverkė nėra sisteminga, nėra e, subalansuota. Taigi, tai labai svarbi yra būstų energetinės vertės e, politika, nes žalinimo uh, politika yra svarbi. Galėtume atželdinti parkus, e, apželdinti kiemus, e, sodus ir tai gerokai leistų sumažinti e, taršos rodiklius. Ir, ir jeigu mes tik tais didiname mokesčius, naštą, tai vykst iškelia gamyba šal, tokios įmonės kaip Arkor į kitas šalis ir prarandame ir įplaukas ir nebegalime kontroliuoti taršos, kuri vis tiek vyksta, taigi turėtume mąstyti visapusiškai ir plačiai. Aš turiu e, dar vieną norint, dar keletą norinčių kalbėti, todėl dabar e, jiems suteiksiu po vieną minutę, nes kitaip nespėsim. Satu pirmiausia. E, Dėkuoju labai trumpai. Norėčiau pasidalinti keletą minčių. Mi Mes kalbame apie ilgalaikę perspektyvą, kuri turi būti įgyvendinta laipsniškai iki 2050 metų. Ir tam, kad šis planas negriūtų, kad pavyktų jį gyvendinti, tai jau dabar turime kalbėti apie tai, kaip padėti vairioms pramonės šakoms. Pramonė tikisi iš mūsų paramos tam, kad pramonė galėtų pato investuoti į modernes technologijas. ETS e nepasitvirtino. Ir, e, ir tikrai ši sistema nepaskatino modernizavimo pramonė, kurio tikėjomės iš šios sistemos. Ir norėčiau atkreipti dėmesį štai ką. Ir tikiuosi, kad tas dalykas bus minimas ir Kris Deivis pranešime. Aš manau, kad turime galvoti ir kalbėti apie naujas technologijas. Turime e, padidinti e, mokslinių tyrimų ir naujovių finansavimą ir tik tokiu būdu šis rytis taps postumiu, kuris e, vėlgi paskatins pramonę investuoti nes technologijas, nes jos turi būti pelningos, tik tuomet pramonė investuos. Being... Dabar sato. Labai aš ir atsiprašau, kad vėluoju. Skrydžio problemų buvo. Svarbiausia yra pasakyti, kad dėkoju pranešėjui kad es, e, už gerą projektą. Sutinku su tuo, kad reikia patvirtinti Europos komisijos planą 2050 metams, tačiau manau, kad reikėtų išsikelti dar toliau siekiančius tikslus, negu kad surašo, juos surašė Europos komisija. Projekte man itin patiko pasiūlymas, kad būtų nustatyta riba vienam 100 gramų CO2 vienai kilovatvalandį pagaminti. Bijau, kad e, anksčiau parlamentas neturėjo galimybės paremti tokius ribas. Turiu galvoje tuos e, atvejus, kai rengiame atitinkamus teisės aktus, kurie būtų leidę mm, šią poziciją šiek tiek labiau įtvirtinti. Tačiau reikia prisiminti, kad nors Europos komisijos veiksmų planas reikštų siekių sustiprinimą, jo dar toli gražu neužtenka, kad pasiektume e, klimato kaitos dviejų laipsnių Celsijaus tikslą. Ačiū pirmininkė, jūs sunaudau savo laiką. Point, uh, and, uh... Ačiū. Šį klausimą baigiam svarstyti. Pakeitimų pateikimo terminas gruodžio 6 diena 12 valanda. Pirmininkė, ar galėtumėm pradėti nuo komisijos? Ponas Živan čia jau laukia dvi valandas. Dabar, manau, jau nebegalim toliau nu, atidėti. Žinau, kad dirbam ne pagal protokolą. Uh, bet taip reiktų. Bet pažvelkime į paskutinį darbo tvarkės klausimą. Gal jį būtų galima ryt rytą nukelti? Man sakė, kad neįmanoma. Komisijos pareigūnas sėdi čia tam, kad galėtų sureaguoti, nors laiko jau nedaug liko, vis tik tai yra geriau negu nieko. Ar Europos komisija tilptų vieną minutę? Speak with Joe then also. Tai ir su Džiau dar galėsi pasikalbėti. Ačiū, kad suteikėt man žodį, išnekėsiu trumpai. Pirmiausia, dėkoju pranešėjui už labai subalansuotą pranešimą, kuris iš tiesų galvoja apie tris pagrindinius dalykus - klimato kaitą, konkurencingumą ir energijos saugą. Tai yra labai svarbu. Svarbu juos sujungti. Be to jis bando išvardinti visus komisijos veiksmus per artimiausius trejus metus. Nesileisiu į smulkmenas, bet manau, kad e, didžioji dalis klausimų, ar tai būtų CO2, ar ETS, e ar jūrų klausimai, visa tai yra įtraukta į komisijos programą ir juos mes spręsime. Europos komisijai labai svarbu, kad pranešimo projekte yra pripažįstami e, centriniai elementai. Tai svarbu ne tik komisijos ateities darbui, bet ir bendrai ES klimato politikos raidai. O taip pat ir pačiai pramoniai, nes pramonininkams reikia ilgalaikio aiškumo, kad būtų galima teisingai nukreipti investicijas ir dirbti kuo e, produktyviau. Galvojame ir apie tą mažai CO2 išmetančią politiką. Mes galvojame, kaip būtų galima užtikrinti, kad e, daug energijos sunaudojančios pramonės šakos netaptų mažiau konkurencingos negu kitose pasaulio dalise dirbančios atitinkamos įmonės. Dėl e, misijų prekybos sistemos. Ši tema itin aktuali pranešėjui. E, dėl laiko grafiko, manau, kad mes visi galime sutikti su juo, jeigu bus numatytos e, deramas kalendorius asignacijoms skirti ir jeigu sprendimai bus priimti iki 2012 metų pabaigos. Europos komisija moka tik 50, padengia tik 50 procentų visų kaštų, todėl labai svarbu, kad valstybės narės ir pati pramonė įneštų savo indėlį, tada visi e, pavyzdiniai planai iš jų išsijudins. Ačiū. Uh, Mano nuomonė ir 50 procentų yra pakankamai dosnu. Dabar perinam prie kito klausimo. Atsiprašau, kad tiek ilgai, ponė Živan, jums reikėjo laukti. Būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimai susijęs su fiziniu veiksmu keliama rizika darbuotojams. Ačiū, ponė pirmininkė. E, e, laukiau ne tik aš, bet ir kolegos, ypač šešėliniai pranešėjai. Pone Šartie, taip pat iš Europos komisijos sėdinti netoli manęs e, ir užimtumo komiteto darbuotojai čia sėdi. Prisiminkime, kad 2004 metais buvo parengta direktyva, kurioje buvo bandoma nustatyti rimit, ribinės libas e, tam tikrų tyrimų E, lygų diagnostikai taikymę. Ir e, medikų bendruomenė sakė, kad tas teisės aktas buvo labai neproporcingas, jame buvo perlenkta lasda. Todėl uh, jie nebegalėjo pakankamai uh, taikyti visų reikalingų tyrimų. Tie tyrimai yra labai svarbus vėžios rytyje, neurologijos rytyje ir uh, mes suprantame, kad ten uh, E, MRT turi būti taikoma dažniau magnetinis rezonansas. Ir kaip e, sakiau, e, didžioji dalis visuomenės yra susidūrusi su tokiais tyrimais. Todėl dabar Europos komisija pasiūlė naują tekstą, kuris leis nustatyti naujas e, magnetinio rezonanso tomografijos taikymus, kas yra labai gerai. Taip pat yra numatytos tam tikros e, išimtys, e, kada MRT būtų galima taikyti gydimo tikslais. Ir Europos komisija taip pat galvoja apie tai, kaip būtų galima apsaugoti žmonės dirbančius MRT kabinetuose. Šiandien jau baigėsi visai darbo tvarkė ir jeigu tos išimtis e, gerbėmiems e, parlamentarams yra nepriimtinos, tai e, turime suprasti, kad visa MRT sistema gali sušlubuoti. Merci beaucoup and thank you for giving the other the chance to speak. I start. Dėkoju šią galimybę pasakyti pirmiausia šešėlį pranešėjai, pane Vilmart. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir dėkoju už tai, kad surinkta tokia svarbi diskusija. Gaila, kad teko ilgai tiek laukti. Ir noriu pasveikyti poną Živan, kuris parengė labai puikią nuomonę ir didžiąją jos dalį galiu palaikyti ir savo pakeitimais noriu patikslinti kurios dalykus. Ir manau, kad tinkamai yra sustelkta į išimtis MR, MRI įrangai. Ir aš manau, kad reikia surasti pus, pusiausvyrą tarp privalumų išplaukiančių iš MRI naudojimo, o taip pat ir to žalos, kurią patiria žmonės aptarnaujantis šią įrangą. Na ir Ir, ir manau, kad tai yra tikra alternatyva um, rengino įrangai, kuri gali sukelti vėžį, kaip dabar žinome. Tačiau dėl MRT gali kilti nemažai um, lygų ir aš manau, kad čia reikėtų dar mokslinio tyrimo. Ne visuomet įmanoma užtikrinti, kad robotai bus toli nuo veikiančios MRT įrangos. Ir tai kai kurie uh, pacientai, kaip pavyzdžiui, um, kai kuriems pacientams, vaikams, senyvams žmonėms negalėsiams reikės specialios įrangos tam, kad jie, jie galėtų būti ištirti MR, MRT įranga. Ir taip pat reikia pagalvoti ir apie elektromagnetinių laukų problemą. Tačiau labai svarbu, kad mes nediskriminuotume šių darbuotojų tarnaujančių šią įrangą. Todėl siūlau, kad būtų sukurtus um, straipsnis, kuriame būtų kalbama apie um, įtakos ribojimo vertės. Na ir aš manau, kad išimtis turėtų būti naudojama specialiais atvejais ir reikėtų numatyti ir peržiūros nuostatą. Taip pat labai e, svarbu nurodyti, kad e, nors kad direktyvos nuostatas galioja vis MRT aptarnaujančiams darbuotojams. Kitas dalykas, reikia aptar, atskirti neigiam, galbūt nereikia skirtingo apibrėžčių apibrėžiančių neigiamą poveikį saugų, neigiamą poveikį sveikatai, reikėtų vienos apibrėžties apimančios šios du aspektus. O nuomonėje kalbame apie e, skirtingus dalykus, atskirtas tas saugos ir žalingo paveikia sveikatai aspektai, jūs reikia apjungti ir aš manau, kad reikia apjungti, e, apibriežti, neatskiriant tiesioginio ir neigiamo e, poveikia sveikatai. Na ir kaip supratau, komisija paliko galimybę bandyti atsižvelgti ilgalaikius, um, neįtraukti į direktyvą uh, tokių elementų kaip ilgalaikį žalingą MRT įrangos poveikį dėl dažno jos naudojimo. Aš manau, kad tai turėtų būti įtraukti direktyvą. Mes turime naudo, turėti galimybę naudotis e, prevenciniu principu tam, kad galėtume apsaugoti daugybę darbuotojančių, dirbančių su MRT ir to pasakoje jiems rizika tik išauga. Taigi dėkoju tiek komisijai, tiek tiek atitinkamam generaliniam direktorui už nuomonę. Akis next. Ups. Jana Kalakis toliau. Ir aš paskubėsiu. Noriu pasveikinti pranešėją, parengus gerą dokumentą, rasta tinkama pusiausvėra tarp medicinės naudos ir kita vertus e, MRT saugaus naudojimo. Taip pat pritarėme MRT naudojimui tada, kai reikia. E, labai gerai, kad sustiprinti sveikatos ir saugos aspektai. Aš suprantu pasiūlymą dėl trečio straipsnio, tačiau reikėtų pasistengti labai griežtai nereglamentuoti tų leidžiančių nu, nu, nukrypti nuostatų. Reikėtų palikti tam tikro lankstumo. Koks MRT pavojus ir kokia rizika? Na, tai turėtų būti pagrista moksliniais įrodymais. Noriu pasitikslinti kai ką. MRT naudojimas yra ne tik sveikatos apsaugos rytyje, bet ir mokslinių tyrimų srityje. Norėčiau dar į tai labiau pasiginti. Bet šiaip ar taip atliktas puikus darbas. Ačiū. Janašas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gal nori ne tiek išdėstyti savo nuomonę, kiek e, kreiptis į kolegas, kuri čia e, yra salėje. Nesu um, gydytojas, bet galiu potencialiai būti pacientus, todėl turiu, turiu teisę išdėstyti savo nuomonę. Turiu konstatuoti, kad prieš septynerius metus Europos parlamentas padarė klaidą reguliamoje srityje. Tai tiesą sakant, skandalinga klaida. Tai yra e, skandalinga tai, kad. N, neužteko septynių metų tam, jog parlamentas ištaisytų šią klaidą. Klaidas esmė yra tokia, tai yra, kad penktadalis visų pacientų, tai yra kas penktas, kuriuo atveju yra naudojama MRT įranga. Tai yra kiekvienas, kas penktas toks pacientas, ligonis, nebegali e, naudotis šią įrangą. Tiesą sakant, e, gydytojai prieš daugelį metų konstatavo, kad 2001 metų e, nuostata yra beprasme ir tiesą sakant, nėra įrodymų, kad ši technologija kenktų sveikatai, o praeis septyneriems metams mes vis dar ginčiamės dėl teisinių aspektų vietoj to, kad įvardytume teisybę. Na ir parlamentai tikriausiai nuomonės nesiskiria, aišku, ir komisijos pozicija yra teisinga, tačiau šios diskusijoje reikia aiškiai pasakyti, kad taryboje yra uh, blokuojanti mažuma, septynių valstybių atstovai, todėl tų likusių kolegų norėčiau paprašykyti Vokietiją, Italiją, Portugaliją, Lietuvą ir Čekiją įtikinti šią šalis dėl to, kad mes pasirinkome netinkamą kelią. Parlamentas padarė klaidą ir todėl tą klaidą privalome kiek manoma greičiau ištaisyti ir turime pasirūpinti, kad e, mm, visi e, ligoniai ateitie turėtų galimybę pasinaudoti šią internet ir technologiją. E, Ačiū ir aš noriu pagirti poną Živaną už puikiai parengtą nuomonę, už atliktą darbą. Aldi frakcija pritars jam. Mes džiaugiamės, kad Europos komisija pabandė tiksliai suformuluoti MRT klausimą, tai yra taikyti išimti dėl e, verčių limito. Nuo 2009 metų vasario matome, kaip komisija ir parlamentui sunkiai sekasi taisyti praeities klaidas. Tikėkime, kad tos klaidos ateityje nesikartos. Išimtis neturėtų būti gyvendinama aklai. Turėtų būti taikomas labai griežtos darbuotojų apsaugos taisyklės. Išimtis nereiškia, kad jokių ribų netaikoma. Turi būti nustatyta maksimali aukščiausia riba dirbantiems su MRT įrenginiais. Reikia daugiau mokslinių tyrimų šitoje srityje. Taip pat reikia nustatyti darbuotojų dirbančių su MRT stebėjimo mechanizmą. Taip pat tai, šita išimtis neturėtų būti laikoma precedentų. Kitose srityse, pavyzdžiui, mobiliesiams telefonams tokia išimtis neturėtų būti taikoma nes dar trūksta mokslinių duomenų. Taigi tikiuosi, kad precedento šitą išimtis nesukurs. Merci. Labai ačiū. Pirmiausia, žiaugiuosi, kad mane čia prieimėte kaip užimtumo ir socialinių reikalų komiteto narė. Noriu pagirti pono Žuvan už puikiai atliktą darbą ir pabrėžti e, tai, apie ką mūsų kolegos pabrėžė, kad tai yra labai skubus klausimas. Jūs esate teisūs, yra daroma klaidų ir šiandien mes tikrai nesididžiuojame, neturime teisės didžiuotis tą direktyvą, kuri e, trukdė mums e, e, riboti visus MRT tyrimus. Bet turim dabar suprasti, kad e, laikas e, yra ribotas. Šiandien net neturiu laikrodžio, bet žinokime, kad 2004 metų direktyvos taikymas yra pratestas iki 2012 metų balandžio 30 dienos. Mes visi kartu privalome rasti e, išeitį iki iš. E, to teksto, kuris gali būti paskeltas, um, ehm, tiksliau, išeiti iš tos direktyvos per tekstą, kuris bus paskeltas 2012 metais. Tekstas turi būti gerai subalansuotas, turi būti suderintos ligonių teisės ir darbuotojų teisės. Ir turime suprasti, kad MRT yra reikalingas e, medicinai, tai yra reikalinga diagnostikai, moksliniams tyrimams. E, E, visai eiliai priemonių. Šiandien MRT yra ta technologija, kuri, kaip Filip Žuan, kuris puikiai tą temą pažįsta, negali būti pakeista jokiomis kitomis technologijomis. Ir e, jeigu mes uždrausime ją naudoti, tai medicinos, pas, medi, medikų pasaulis prarastų labai svarbę priemonę. E, užimtumo ir socialinių reikalų komitetu uh, komiteto vardu noriu e, padėkoti ir darbo grupiai, ir šešėliniams pranešėms už tai, kas padaryta, nes mes visi kartu surinkome informaciją, tema, kuri yra labai sudėtinga ir ta informacija buvo labai tiksli, bet mes neturėjom laiko pakankamai ją sureaguoti. Taip pat aš e, du kartus uh, tariausi su Europos profesinėmis sąjungomis, Europos personalo profesinėmis sąjungomis, nes aš vadovauju nuolatiniai darbo grupiai, palaikančiai ryšį tarp Europos profesinių sąjungų ir Europos parlamento. Taigi mes dabar e, pradedame konstruktyvius pasikeitimus nuomonėmis ir manau, kad reikia skirti labai daug dėmesio tam, kas vyks taryboje. Mes e, negalime E, nepastebėti to, kad valstybių mažumoje, septyniose šalise e, yra blokuojamas, yra Lenkija. Dabar Lenkija pirmininkauja tarybai ir mes e, per tuos kelis mėnesius, kurie mums beliko, galime sutrukdyti tos direktyvos, kuri dabar taikoma pratesimui. Mes turime būti labai atidus. Todėl aš tikrai tikiuosi, kad uh, E, parlamentarai pademonstruos savo atsakomybės jausmą ir mes sugebėsime įtikinti savo kolegas, kurie privalo mums padėti, kad mes e, sugriautume tą blokuojančią mažumą. Ačiū. Atrodo, mes pradedam pažeidinėti Europos personalo nuostatas, turiu galvoje vertėjų teisės, bet aš vis dar suteiksiu žodį komisijos atstovui. Visi. Ačiū, ponė pirmininkė, pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Aš negaliu komentuoti visko, kas buvo išsakyta. Aš puikiai matau, kad asmenys išsakė savo nuomonę visiškai sutinka su komisijos pasirinkimu. Šį kartą ir mes bandome rasti tam tikrą sprendimą, kuris E, leistų sureguliuoti problemas, išvelgiant ir į medikų interesus. Mes manėme, kad pasirinktas variantas yra naudingas visiems, bet to e, tai patvirtino jūsų nuomonės. Taip pat buvo pasakyta, kad reikia tam tikrų išlygų kariuomeniai ir pramoniai. Čia e, irgi mes šiek tiek dėmesio skiriame, šiandien apie tai nedaug kalbėjome, nes kiekvienas kalbėjom apie savo specifinę darbo sritį. Aš nenoriu kalbėti per daug ilgai, bet galiu paprasčiausiai pasakyti, kad 13 pakeitimas, mano nuomonė, reikalauja dar kartą jį peržiūrėti, nes ten yra prieštaravimas e, su e, funkcijų paskirstimo ir lankstumo sistema, apie kurią mes kalbame priedę, sakome apie tam tikras e, lengvatinės sąlygas direktyvos e, pritaikymui, stengiantis sumažinti riziką darbuotojams. Tas e, pakeitimas netitinka bendros teksto dvasios, bet tai jau yra techninė detalė ir aš daugiau jos nekomentuosiu. Ačiū pirmininkė. Point. Ačiū. Tuo darbo atvarkę baigiam. Pakeitimų pateikimo terminas e, gruodžio 5 diena 12 valanda. Aplinkosaugos komitete balsuosime sausio 24 dieną, o e, vasario 13 MPL komitetas balsuos. Šiandien posėdį baigiam. Rytoj 10 val. posėdį prasideda nuo 9 iki 10 yra koordinatoriai. Ačiū.